yra ypač daug problemų dėl jaunų bedarbių, žmonių jaunesnių 25 metų iki 20 procentų toks skaičius kai kuriuose šalyse, o kai kur net 40. Taip pat reikia labai daug viešųjų finansų finansuoti bedarbysės problemams ir šalis nebegali savo to leisti egzistuojančios socialinės apsaugos sistemos Europoje tam tikrą prasme padėjo mums sušvelninti krizės pasiekmes, tačiau iš tiesų reikia iš esmės reformuoti sąjungoje socialinės apsaugos sistemas per ateinančius keletą metų. Reikia darbo rinkos ilgalaikės reformos, kad būtų užtikrintas konkurencingumas Europoje ir pasaulio mastu, kad būtų išlaikytas jisai. Mario Monti apie tai mums papasakos, jis yra buvęs komisijos narys vidaus rinkai, reikia stiprinti vidaus rinką, kad ji galėtų atskleisti savo visą potencialą. Nacionalinis protekcionalizmas, renacionalizacija, kitaip tariant, iškraipo konkurenciją, Tai gali duoti trumpalaikė sėkmės, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tai nėra išeitis. Turime didžiulius, matome didžiulius demografinius pokyčius, esame viena iš seniausių visuomenių pasaulyje, gal tik po, nuo Japonijos atsiliekame čia, o jeigu pažiūrėsime į sveikatos apsaugą, kitas rytis, e, čia tuo pačiu metu reikia mažinti išlaidas. Socialinio gerbuvio klausimai yra mūsų dėmesio centre. Prezidentas Obama, kalbėdamas e, amerikiečiams per savo metinę kalbą, minėjo, kad e, šis rytis taip pat yra labai jam svarbi. Jis paminėjo, kad e, paskelbs, pradės įgyvendinti 3 milijardų dolerių vertės ekonomikos e, išjudinimo programą. Jūs matėte šios dienos posėdžio darbo tvarkę, niekas neprašė nieko pakeisti. Man atrodo, kad jau nebėra jokių problemų dėl garso ir vertimo. 17 kalbų yra užtikrintas vertimas, aktyviai ir pasyviai, daugiau neturiu jokių e, pranešimų, taigi iškart pereisime prie kito klausimo. Jau sakiau, kad mums nepaprastai malonu pasveikinti poną Mario Monti atvykusi pas mus šiandieną. Šiuo metu jisai vadovauja Bokonio universitetui Milane. Tai labai prestižinis universitetas ir jisai anksčiau dirbo komisijos narių, užsėmė vidaus rinką finansinėmis paslaugomis. Ir nuo pat pradžių jisai labai buvo aktyvus propaguotojas vidaus rinkos, kalbėjo daug apie poreikius prisitaikyti prie globalizacijos. Ir pirmininkas Baroso jo paprašė atlikti išsamų vidaus rinkos tyrimą ir pateikti tam tikrų pasiūlymų dėl to, kaip galėtume atskleisti jos visą potencialą. Taigi prašom, ponia Monti. Labai ačiū, ponas pirmininkė, kad mane pakvietėte. Ačiū Jums už įžanginius pastebėjimus. Norėčiau pasveikinti, jeigu galiu, Europos parlamentą už tai, kad priemė tokį drąsų sprendimą ir įkūrė šį komitetą. Taip pat norėčiau pasveikinti Jūs, ponas pirmininkė, ir pranešėją, ponę Pervanšberes, bei komiteto narius, nes. Uh, Jūsų darbas man kelia, man daro didžiulį įspūdį, bent jau tai, kiek mačiau, jūsų darbas yra svarbus. Ir esu įsitikinęs, kad komitetas, galbūt jis, e, nors jis ir neturi teisėkuros galių, turės daug intelektinių ir politinių galių, išvedant Europą iš krizės, ieškant kelio į ateitį. Mes šiandien kalbėsime apie krizės socialinį poveikį. Pirmininkė, e, šeši dviejų kalbėtojų grupių nariai yra labai pasižymėję žmonės, turi labai daug patirties kaip mokslininkai, ekspertai socialinėje srityje. O aš gal tik šiek tiek turiu privalumų, dėl kurių jūs mane pakvietėte šiandieną. Tai yra, turiu šiek tiek patirties rinkos integracijos procese Europoje. Visuomet aš galvojau, nuo pat pradžių, kai lankiausi 95 e, metais sausi parlamente, kai buvau pirmą kartą tvirtinamas, Aš visuomet tikėjau, kad reikia desnės integracijos Europoje socialinės rinkos ekonomikos kontekste ir tą dariau nuo pat savo pirmos darbo dienos. Ir dabar tie dalykai netaip dažnai matyti, turiu pasakyti. Krize. Aš žiūrėsiu į krizę ir į jos socialinį aspektą pirmiausia. Taigi, Ir taip pat kalbėsiu apie tai, kaip jis jėsi su rinkos integracijos procese Europoje. Taigi mano nuomonė yra tokia, trumpai. Krizė sukūrė ne tik didžiulės problemas ekonomikai, visuomeniai, aišku, ir finansų rinkoms Europoje, bet taip pat ji sukūrė labai daug problemų integracijos ir bendrosios rinkos procesams. Tačiau tuo pačiu metu krizė, jeigu mes intelektualiai gerai iš esmės iš jos pasimokysime ir jūs čia turite labai rimtą vaidmenį, tai ji gali sukurti tam tikrų galimybių, pradedant labiau subalansuotą, labiau priimtiną rinkos integravimosi procesą. Jeigu mes aktyviai išbrisime iš krizės, ji gali užtikrinti e, didesnį, didesnį išbaigtumą integracijoje, ypač dabar turint Lisabono sutartį ir už, užtikrinti labai konkurencingą socialinės rinkos ekonomiką. Taigi, Aš norėčiau pradėti būtent ir nuo to. Lisabono sutartis sako, kad, atsiprašau, strategija Lisabona sako, kad mes turime tapti labai aktyvę, konkurencingą socialinės rinkos ekonomiką. Tačiau klauskime tiesiai, ar gali Europa tapti socialinės rinkos ekonomiką? Aš iš tikrųjų nežinau ir nežinau, kiek žmonių gali pasakyti, kad jie žino, kaip dirbti socialinės rinkos ekonomikoje integruotų Europos lygmenių. Mes žinome, ką daryti lyg ir, bet tai nėra labai lengva. Kalbu apie labai konkurencingą socialinės ekonomikos uh, ekonomikos modelį valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra labai daug veikėjų, kurie prisidėjo prie labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos įdėgymą nacionaliniu mastu. Tačiau ar mes rimtai galime pasakyti, kad mes žinome, kaip padaryti tą patį dalyką Europos integruotame ligmenyje? Ar pastangos įdėkti daugiau socialinės rinkos ekonomikos ES lygmenyje nesutrukdys rinkos integracijos procesui ir nesitiks taip, kad tokia socialinės rinkos ekonomika bus nelabai, o mažiau konkurencinga. Manau, kad tai yra labai rimtas intelektualinis klausimas. Aš įsivaizduoju Europos Sąjungą kaip tam tikrą talpą, kuri laipsniškai iš valstybės, valstybių narių gauna kažką, bet daug kas, pirmininkė, jūs leidus pasakysiu, ateina iš Vokietijos mes laipsniškai Europoje į daug ką atsižvelgėme, labai rimtai padedat uh, Prancūzijai. Italijai ir kito, kitoms šalims teigėjams mes prisėmėme daug elementų iš socialinės rinkos ekonomikos, kuri pirmiausia buvo Vokietijoje. Rinkos konkurencijos elementai buvo kai kurie įdėkti į Romos sutartį dar 57 metais. Ir aišku, nieko nekalbu apie anglių ir plieno sutartį. Ten taip pat buvo labai daug tų dalykų. E, iš tų priemonių galiu paminėti biudžeto drausmę, žemą infliacijos lygį, nepriklausomą centrinį banką ir tai į Europą atėjo per Masikto sutartį. Lisabono sutartis yra kur kas plačiau siekianti ir savo, kad mes norime Europoje visiškos socialinės rinkos ekonomikos, tačiau kaip tai siejasi su integracija. E, socialiniai ekspertai kur kas geriau tai žino negu aš, bet mes Europoje turime tokią sudėtinė situacija. ES lygmenių egzistuoja galios valdyti, tvarkyti rinkos integracijos aspektą, tačiau socialinė polika pirmiausia yra susijusi su nacionaliniu lygmeniu. Kaip mes užtikrinsime, kad Europos integracijos procesai ir pažanga, kurie turėtų, mano nuomonė, eiti į priekį, nesustos. Ir kaip padaryti, kad tai dėrėtų su socialinė rinkos ekonomika, socialinė Europa. Aš nemanau, kad turėtume paimti labai daug socialinės politikos iš nacionalinio ligmens į Europos lygmenį, nes turime e, daug skirtingų preferencijų, tradicijų ir taip toliau ir panašiai. Ir mano nuomonė, e, rekomenduoti daug, kad gerai būtų, kad dauguma socialinių ir perskirstimo sprendimų liktų nacionalinėme ligmenyje. Tačiau aš manau, kad mes turime iš esmės pergalvoti, kaip turi vykti rinkos integracijos procesas. Uh, tam, kad jam plėtojantis neatsirastų nepageidaujamų šalutinių produktų ir kad tai neužgoštų socialinių aspektų, kurie yra plėtojami nacionaliniu lygmeniu. Aš paminėsiu dar vieną pavyzdį. Galbūt jis nėra pats svarbiausias, tačiau gana prieštaringas. Mano nuomonė, užuot turint labai daug iš viršaus e, primestų socialinių politikų, labai suderintų bendriu, bendrijos lygmenių, mes turime užtikrinti tam tikrus dalykus, tiksliau išvengti tokios situacijos, kai nesant mokesčių suvienodinimo, besiplėtojantį rinką nesukurtų neigiamų pasiekmių, nes e, šiaip mokesčių konkurencija yra geras dalykas. Tada ats... Tada, aišku, aš daug dirbau dirbau dešimt metų, bandydamas e, užtikrinti bendrą rinką, išlaikyti jo konkurencingumą. Ir mes turėtume galbūt, aš visai ką sakiau, kad turėtume labiau daugiau leisti, o nereikalauti, kurdami Europą. Tačiau, jeigu Europos konstruktas pakankamai neatsižvelgia į socialinius dalykus, Jeigu tai išmetama iš Europos kūrimo, mes turime galvoti, kad socialinė perskirstimo paklausa išeis iš ES. Ir tai gali kliudyti sklandžiam rinkos integracijos procesui. kai pirmininkas Baroso, kaip jūs ir pats minėjote, ponė pirmininkė, paprašė manęs pasidomėti, kaip būtų galima atkurti vidaus rinką, suaktyvinti ją. Tame darbe aš konsultavausi ir su jumis, su politinėmis frakcijomis, įvairiais teminiais komitetais, ir ypatingai džiaugiuosi, kad galiu pasikonsultuoti šiandieną ir su jūsų komitetu. Aš manau, kad vieningoje rinkoje nebuvo, vieningai rinkai nebuvo skiriama pakankamai dėmesio ir nebuvo suvokiama, kokios bendros buvo reikalingos politikos, strategijos. 2005 metų koko pranešime, kur kalbama ne apie Lisabono strategiją, o apie vieningą rinką. Ir aš cituoju, ten teigiama, kad vidaus rinkos programa lyg yra vakarykštis projektas ir neteikiama jai pakankamai dėmesio. Ir ponas Kokas teigia, kad tai yra labai lemtinga, neteisinga politika. Jis rašė 2005, ne 10 metais šias mintis. Nuo 2005 metų, nepaisant gan ryštingų ir gan sėkmingų komisijos pastangų, vieninga rinka susiduria su neaktyvumu, nenoru. Dar prieš krizę, pažiūrėjau, pažvelkime į paslaugų direktyvą, kas su ja buvo. Ir atsiranda to ekonominio nacionalizmo tendencijos, ir liberal, liberalios rinkos ekonomikos principai. Tai yra tas pagrindas, kuris, kuriuo vystėsi e, rinkos, panašu, kad tas, ta koncepcija pra, prarado savo patrauklumą. Dėl to labai svarbu bandyti išsiaiškinti, kaip būtų galima sustiprinti iš vidaus tą rinkos funkcionavimą Europoje. Ir turime palaipsniui spręsti esminius klausimus, kurie daugelie valstybių skaldo, lėtina, kliudo, trukdo vidaus rinkos pažangai. Tai yra tos problemos, kurios yra susijusios um, su piliečiams mokamomis išmokomis. Taip pat kyla klausimas, ar vieninga rinka yra draugiška socialinė prasme, ar nekenkia verslui, užimtumui. Taip pat svarbu pasvarstyti ir apie vidaus rinkos išorinius veiksnius ir panašiai. Na ir trumpai tariant, aš laikausi nuomonės, kad reikalinga tokia dviejopa strategija ir kad tie du elementai vienas kitą papildytų. Ir aš būtent apie tai ir, ir kalbėsiu ponui Barosui. Pirmoji strategijos dalis yra tam tikros susijusi tam tikromis iniciatyvomis tam, kad būtų suaktyvinta vieninga rinka. Na, o lygiai tokia pati, svar, lygiai tiek pat svarbi yra ir antroji strategijos dalis - padaryti suaktyvintą vidaus rinką patrauklesnę tam tikrų iniciatyvų pagalba, nes priešingų atveju vieninga rinka, nepaisant įvairių pareiškimų ir pasisakymų, vis tiek ne, nepasieks jokios pažangos. Na ir aš taip pat manau, kad minėjau ir paslaugų direktyvą. Dėl to galbūt reiktų panalizuoti tam tikras priežastis, kodėl taip jau nebuvo mylima ši direktyva, nebuvo ji mėgiama visuomenės, vyriausybių. Ir reikia pažiūrėti, kaip būtų galima labiau gilinti paslaugų rinką Europoje, ko reikia mums. Uh, tam, kad toliau būtų tęsiama integracija, rinkos integracija. Na ir lygiai tas pats pasakytina apie skaitmeninę Europą. Kaip pasiekti pažangos ir taip pat pasirūpinti vartotojų interesais įvairiose srityse. Na, bet šiandieną daugiausia dėmesio skiriame socialiniams aspektams. Ir labai mielai išklausyčiau ir skirtingų nuomonių, bet aš manau, kad trūksta socialinės politikos harmonizavimo Europoje, bent jau žemiausių lygmenių, kalbant apie mokesčių, pavyzdžiui, dalykus. Ir neturėtumėme bijoti diskutuoti apie tai. Neturime bijoti diskutuoti apie jokį, bet kurį e, Europos e, kūrimo aspektą. Čia tabų negali būti. Ir aš, na, 96-97 metais buvau už mokesčius ir vidaus rinką atsakingas komisaras ir sėdėjau kartu su 15 tuometinių finansų ministrų, dirbau su jais tam, kad būtų pasiektas vienbalsis e, susitarimas 97 e, metų gruodį dėl mokesčių paketo ir tai yra santaupų direktyvos pagrindas, e, kalbant apie verslo apmokestinimą ir, ir kitus e, reglamentus ir teisės aktus. Tai buvo bendras paketas ir nei viena valstybė nebuvo patenkinta visais paketos elementais, paketo elementais. Tačiau kiekviena valstybė tame pakete surado patrauklių elementų. Taigi aš mastau, manau, kad uh, vieningos rinkos aspektai, socialinės politikos aspektai, mokesčių politikos aspektai turėtų būti sudėti vieną bendrą paketą. Na ir jūs, ponė pirmininkė, ir pranešėja ponė Beres rūpinasi socialinės apsaugos finansavimo klausimais, ypatingai po krizės, kai kalba eina apie fiskalinę krizę ir apie socialinę krizę. Ir aš čia turiu minėję praeito, praeitų metų birželio mėnesio Financial Times um, straipsnį, kurį parašė ne koks tai egzotiškas ekonomistas, o labai atsakingas žmogus, Suomijos premjeras, kuris ten rašė, mėly tarybos, kolegos taryboje, teks kelti mokesčius per atinančius kelis mėnesius, metus, jeigu mes nenorėsime sumažinti socialinių paslaugų piliečiams. Ar norime didinti mokesčius ne, nekoordinuotai, bet kaip, tam, kad galiausiai kovotumėme vieni prieš kitus? Ir tame darbe, kurio tikslas apginti sąžiningai uždirbtus pinigus ir užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą, ar, ar mes tą darysime nekoordinuotai, nesuderintai, tam, kad tie mobil, mobilus veiksniai gautų daugiausia naudos, o darbas, darbo rinka nukentėtų. Galbūt e, ver, vertėtų derinti tas strategijas ir mokesčių politiką. Uh, iš, iš, išėjimas iš rinkos, kalbant apie viešuos, viešasias lėšas, valstybinės lėšas. Aš manau, kad čia reikalinga derinti strategijas. Ir nereikia atsisakyti mokesčių kon konkurencijos. Mokesčių konkurencijoje yra tam tikrų aspektų, kurie tikrai yra įdingi. Tačiau jeigu mokesčių konkurencija būtų užtikrinta simetriniu būdu per, tam, per įvairias įvairius gamybos lygmenius, kodėl ne. Bet dėja dažniausiai mokesčių konkurencija yra asimetriška ir neleidžia mums apginti darbo rinkos. Ar tokia turėtų būti socialinė Europa, kuri nusigrėžė nuo tokių reiškinių, kaip tuo met mes galėsime skūstis, jeigu bus trikdoma rinkos integracija Europoje? Ir paskutinės mintys, ponė pirmininkė. Nekalbėjau apie konkurencijos politiką. Konkurencijos politika man vis dar yra brangi. Ir aš tik tai norėčiau pasakyti, kad na, tai nėra socialiniai aspektai, bet su krize, krize susiję aspektai. Nežinau, ar konkurencijos politika patenka jūsų kompetencija. Jeigu taip, tai štai ką pasakysiu. Negryžkite prie ketvirtojo dešimtmečio amerikiečių patirties, kuomet JAV vyriausybė nusprendė į skliaustelius įrašyti kovos su trestais teisės aktus, kovos su karteliais teisės aktus. Ekonomikos istorikai teigia, kad tai labai smarkiai pagilino ir prailgino tą ekonominį nuosmukį. Taigi krizė, esant krizės sąlygoms, tikrai negalima atsisakyti konkurencijos principų. Juos reikia priešingai sustiprinti. Ir vyksta aukšto lygio diskusijos apie tai, kada reiktų įdėkti tą šeimo išrinko strategiją. Aš manau, reikia daryti didžiulį skirtumą, nes makroekonominė parama, turint omenyje paramą pasaulio paklausai, gali būti ilgesnio, ilgesnės perspektyvos. Tačiau nemas, nemanykime, kad automatiškai makroekonominė parama subsidijų, pag, būd, su subsidijų pavydalu tam tikroms verslo įmonėms neturi būti ilgalaikė. Mes negalime nu, nusigręžti nuo tų procesų ir um, palikti jų likimo valiai. Labai ačiū, buvo nepaprastai įdomi įžanga. Dabar raginčiau visus užduoti klausimus. Prašau, kad klausimai būtų ne per ilgi, per ilgai nekompen, e, nekomentuokite. Minutė klausimo uždavimui. Pirmasis klausimą užduoda ponas man. Pone Mončinas, prisimename jūs nes jūs buvote labai sėkmingas komisaras, jūs pasisakėte prieš harmonizaciją, mes taip pat pasisakome prieš ją, nes tai yra valstybinarių kompetencija, tačiau mums reikalingas koordinavimas ir bendradarbiavimas. Europinėme lygmenyje visiškai nežinoma, ką mes darome, mes turime socialinį Europos fondą, tai yra didžiausias fondas, neseniai kalbėjome apie mikrokreditus, e, apie jaunimą, kuris ne visada gali kreditus gauti, tai čia tais mikrokreditais gali pasinaudoti. E, mes suteikėme europinę dimensiją ir tą europinę dimensiją tiesiog pa, pastatėme ant e, įvežės, tačiau ji nėra kol kas žinoma, todėl norėčiau įsiaiškinti, ką ta proga daro universitetai, kad Europa e, būtų žinomesnė, kad būtų labiau suprantama ir žinoma, ką daro Europos institucijos. Totally that uh, that he... Visiškai pritariu šiai nuomoniai. Socialinės atsakomybės palikimas e, valstybėms narėms ne, nebūtinai yra susijęs su mažesne, maž, mažesniu bendradarbiavimu. Tas bendradarbiavimas gali būti gan aktyvus. Na ir tokios bendrijos iniciatyvos, kaip kad e, prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, e, tai rodo. Bet, aišku, valstybės narės minimaliai žino apie tokio fondo egzistavimą. Ir aš manau, kad reikia pozityvių veiksmų tam, kad Europa geriau būtų žinoma, geriau būtų suprantamos politikos strategijos. Ir reikalinga taip pat politiniams lyderiams, nacionaliniams politiniams lyderiams parodyti, kad, na, Jie turi kitaip kalbėti apie Europos priemonės. Tiksliau kalbėti apie tas priemonės. Vieningos rinkos integracijos rytyje mes visi padarėme daug pažangos. Tai yra visų mūsų nuopelnas, tačiau tai kaip yra ignoruojami sprendimai, kuriuos ir priemė valstybių narių politikai yra labai neteisingas e, dalykas. Mes turime tų tokių tendencijų atsisakyti. Holmaja. Pone Ulimaja. Pone Monti, aš pritariu jūsų požiūriui. Rinkos ekonomika taip pat turėtų atsižvelgti į E, socialinės pasiekmes, turėtų atsižvelgti į socialinius aspektus, nes antraip bus labai sunku numatyti reakcijas ir tas reakcijas suvaldyti. Jūs kalbėjote apie mokesčių padidinimo būtinybę. Labai įvairūs mokesčių dydžiai, labai diferencijuoti, ES valstybėse, o klausimas mano būtų toks. Galbūt reikėtų pasižiūrėti į tuos, kurie mažus mokesčius moka, palyginti juos su tais, kurie moka didelius mokesčius Tiesiog gal reikėtų prilyginti tų šalių mokesčius, kurie, kurios moka didelius, maž, maž, mažus, mažiems mokesčiams, ta prasme suvienodinti į mažą pusę. Ar manote, kad socialinis dempingas kelia daug problemų Europoje? Kita vertus, labai mažai atsižvelgiama į mažas ir vidutinės įmonės, tuo tarpu, kai jos yra vienas iš pagrindinių ekonomikos veikėjų Europos ekonomikoje. Gal reikėtų labiau pasižiūrėti, e, atsižvelgti į tas mažas ir vidutinės įmonės, kai yra priimami sprendimai. On, uh, on. Dėl mokesčių mes, sako, matome tam tikrų privalumų mokesčių konkurencijos srityje, nes tai drausmina valstybės narės. Bet jūs minėjote mokesčių dempingą ir tas dalykas yra labai rimtas. Pateiksiu pavyzdį. Yra šalių tarp naujųjų valstybių narių, kurios e, pasinaudojo labai mažu ar nuliniu pelno mokesčio tarifu tą kortą, bet reikia pagalvoti, ar tai neprisidėjo prie jų didžiulės fiskalinės krizės. Taip pat gali būti, kad šalis vidaus, vidurio ir rytų Europoje būtų pasirengusios pagalvoti apie mažiau agresyvę mokesčių politiką, jeigu tuo pat metu jos galėtų pasinaudoti didesniu darbi, darbuotojų mobilumu ir galimybę platesnė teikti paslaugas senosiose valstybėse narėse. Tai yra vienas iš e, pavyzdžių, kaip galima ieškoti susitarimo ar išeities. Tai yra kita vertus Europos ekonomikos pagrindas ir mums reikia supaprastinimo bei konkurenci... E, geros konkurencijos politikos, nes tai būna dažnai specialūs viešosios valdžios veiksmai nukreipti prieš e, piknaudžiavimą, kuriuo gali naudotis didelės milžiniškos bendrovės. Dabar socialistai. Ponas Kofirats. Pone. Pone Fereira. E, e Manau, kad tai, ką mes ką tik išgirdome, įrodo, jog krize gali sukurti galimybės ir Europa šiuo metu turi peržiūrėti savo požiūrį bei rasti partnerių, kad būtų galima užtikrinti, jog vidaus rinka bus tvari. Manau, tai yra šiuo metu labai tinkamas dalykas. Aš norėčiau paklausti jūsų apie ES išorės dimensijos. Ja taip pat, mano nuomonė, reikia peržiūrėti. Ar jūs su to sutinkate? Antras mokesčių klausimas. Ar galėtumėte mums daugiau papasakoti apie tai, ką jūs galvojate dėl mokesčių Ir trečias dalykas, kokią reikėtų plėtoti horizontalę politiką ir kiek tam reikėtų skirti lėšų. Ar galvojate, kad turime pergalvoti apie tai, kaip veikia Europa ir ar ši krizė davė mums e, vertingų pamokų? Taip pat dėkuoju Jums už Jūsų visą darbą. Ačiū. Grįšiu prie kultūrinio iššūkio klausimo, kurį Jūs pasiūlėte. Manau, kad mūsų komitetas galės čia duoti savo indėlį. Kaip jau priminėte, krizės pats aštriausias momentas įvairiose valstybėse narėse buvo tas, kad protekcionizmas pasireiškia, kartais pasireiškia daugiau, kartais pasireiškia mažiau. Uh, savaime suprantama, labai e, įsibaiminę žmonės buvo, bet kita vertus tai yra tokių rinkų rezultatas, kuriuose rinkos ekonomika dar veikia silpnai. Komisija valstybėms narėms leido su krize dorotis vienoms ir ko gero tai ir paskatino neigiamų visokių reiškinių atsiradimą. Ne tik protekcionizmo ir kitų reiškinių. Man atrodo, ir mes dar pasišnekėsime apie tai, kad yra be galo rimtų problemų atsirandančių dėl to, kad nepakankamai apsaugojamos įmonės ir mažėja darbo vietų. Pasigirsta naujų minčių dėl mokesčių sistemos, kurios turi būti sukoordinuotos, savaime suprantama, jeigu koordinuotumėm būtų gal viskas ir geriau, tačiau e, Europos politikoje tas nelabai įmanoma ir atsiranda konkurencijos iš iškraipimas. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją ir liepė užduoti jam klausimą. Ponas Monti pritarė, sako kalbėtojas, tai minčiai, kad tarybos ir komisijos darbas nepasitarnauja geresnės situacijos e, rinkoje sukūrimui. Um. Mrs. Ferreira. Um... Pone Ferreirai, galiu pasakyti, kad reikia peržiūrėti savo mąstymą. Jūs kalbėjote pirmiausia apie išorės dimenciją. Konsultacijose su valstybių narių vyriausybėmis aiškėjo, jog tai tampa vis svarbesniu veiksniu. Dabar Europos Sąjunga tarsi sukuria standartus pasaulyje ekonomikoje ir matome, kad bent jau laikinai yra e, priimtos tam tikros, nors ir chaotiškos, socialinės priemonės, socialistinio pobūdžio. Ir nežinia, ar mes išliksime kaip besilaikantis labai ortodoksiškų rinkos e, principų. Ir man atrodo, mums būtų dabar labai pražutinga atsisakyti valstybės pagalbos. Kita vertus, turime galvoti, kaip mm, mums veiksmingiau panaudoti augančią įtaką ES išorėje ir kaip galvoti, kad panašus principai įsigaliotų pasaulinės ekonomikos mastu, kaip kad pas mus. Jūs man netaip pat paskatinote pasakyti tolesnių minčių dėl mokesčių politikos. Aš manau, kad ji turi labai daug aspektų ir verslas pats prašo veiksmingesnės bendrausios rinkos. Net ir iš piliečių pozicijų tiek daug mokestinių kliūčių e, trukdo žmonėms e, naudotis įvairiais privalumais, pasižiūrėkime į pensijų skirtumus ir panašiai. Tai neturėtų būti pernelik prieštaringa. Taip pat e, pagalvokime apie e, tam tikras prieštaras tarp kapitalo ir darbo, apie ką aš kalbėjau. Jeigu į tuos dalykus žiūrėsime vienu metu, tai galime pasiekti pažangos. Ir aš labai džiaugiuosi, kad e, papildomuose raštiškuose atsakymuose paskirtasis komisaras šiame ta ėmėsi šios minties. Tai susijęs su mokesčių paketu paskelbtų 97 metais. Jis kalba apie tai, kad reikia suregti mokesčių klausimais forumą, kuriam atstovautų ministrai ir kad būtų galima pasižiūrėti į tam tikrus mokesčių aspektus Europos Sąjungos lygmenių. Ir man atrodo, kad tokiai grupiai turėtų pirmininkauti komisija, ne uh, koks nors bes, besikeičiantis vadovas iš valstybių narių. Tiksliau, net pirmininkavimą turinti valstybę. Aš taip pat galvoju, kad krizė turėtų paskatinti mus peržiūrėti vaidmenų pasiskirstimą. Krizė, mano nuomonė, suponuoja kur kas didesnį riboto funkcijų skaičiaus centralizavimą. Pirmiausia, kalbu apie finansinę priežiūrą. Krizė taip pat turėtų mus paskatinti žengti toliau ir galvoti, kaip e, darytis kompetencijomis kitose srityse. Aš esu labai patenkintas tuo, kad devoliucijos reforma, kurią paskelbiau konkurencijos politikoje pagal konkurencijos tinklą, pasiteisino komisija, tebe vaidina e, centrinį vaidmenį, tačiau nacionalinės konkurencijos tarybos turi daugiau galių negu praeitie. Jeigu galvosime apie viešąją nuomonę, tai man regis galime parduoti tą idėją apie didesnę koncentraciją kai kuriuose esminėse funkcijose, e, parodami, kad Briuselis siūlo dalytis galiomis. E, Ponas Koferati, dabar pereisiu prie italų kalbos. Labai gerai kalbu, atrodo vis dar šitą kalbą, šitą gražią kalbą. Profundament. Pone Koferati, aš pritariu jūsų mintims dėl protekcionizmo ir dėl priežasčių, dėl kurių tas protekcionizmas atsiranda. Tačiau aš į visą tai mažiau kritiškai žiūriu. Jūs sakote, kad taryba ir komisija valstybėms narėms vienoms paliko e, susitvarkymą su krize, dorojimasi su ta krize. Tačiau aš nemanau, kad taip galima viską įsivaizduoti. Komisija Tik, tiksliau, visi tie e, komisija dirbo tokiu būdu, kad būtų galima išvengti visokių nacionalistinių apraiškų. Komisijos požiūris buvo visai neblogas, tačiau savaime suprantama, kad krizė kelia nemažai problemų ir e, su biudžetu, kuris sudaro 1 procentą BVP, tiesiog neįmanoma tvarkytis. Man atrodo, ponia Paferati, kad daug kas, kurie turi panašios patirties kaip ir jūs, norėtų kažkaip tai dorotis su e, konkurencijos įdomis, bet jūs sakėte, kad mūsų darbas iš esmės įdingas. Sakyčiau, kad reikėtų sutelkti žmonės, labiau jų dėmesį sutelkti į konkurenciją, padaryti taip, kad atsižvelgtų į įvairias, įvairiapusiškas problemas. Pone Klins, dar 6 ar 7 pasisakantis, tačiau labai prašysiu kolegų klausimą uždavinėti ne ilgiau kaip minutę, nes antraip mums pritrūks laiko. Nuo Aldė klausimą norėčiau užduoti, sako panas Klins, iš tiesų e, tai yra e, socialinė. Socialinė ekonomika yra gerai, tačiau jeigu reikalinga Jeigu norime konkuruoti, reikia pasitelkti įvairių instrumentų, reikia padaryti taip, kad piliečiai pamatytų, kad jų socialinės teisės, jeigu jie keliauja iš vienos šalies į kitą, išlieka, kad tos teisės dėl mobilumo nenukenčia. Tos socialinės teisės. Socialinė kompetencija priklauso vien nuo valstybių narių. Galbūt reikėtų šitokią nuostatą šiek tiek peržiūrėti. Uh, Chairman, I... Pone pirmininkė, pritariu Jums. Integracijai reikia lankščių rinkų ir lankščių šios darbo rinkos ypatingai. Jūs uh, taip nepasakėte, bet manau, kad ir jūs uh, jūs galėsiu įtikinti, kad tai dar yra aktualiau, kai egzistuoja vieninga valiuta. Nes viena pagrindinių sąlygų tam, kad e, valiutos zona būtų optimali, reikia gerai veikiančios, funkcionuojančios rinkos. Į tą savoką, aišku, įeina ir mobilumas. Na ir manau, teisingai teigiate, kad tai yra tas rytis, e, būtent perkeliamos e, pensijų teisės, kur pačios valstybės narės jau veikti vienos negali, kad reikia koordinuoti, derinti tuos veiksmus šioje srityje. Na ir jeigu laikysimės tų idėjų, kurias šiandien bandžiau pristatyti ir bandysime uh, stiprinti rinkos integraciją Europoje ir taip pat bandysime atidžiau svarstyti socialinius ir aspektus, teisų perkelimo aspektus. Reiks griežtai laikytis rinkos principų ir, aišku, užtikrinti atitinkamą socialinę apsaugą ne tik atskirai darbo vietai, bet ir atskiram darbuotojui. Socialinė, socialinėme ekonominėme modelyje galbūt vieno standarto turėti neįmanoma, bet jeigu norime konkurencijos, tenkinti norime socialinius interesus, tuomet e, turime juos orientuoti į Ašigalionį ekvatorių. Dar turiu šešis kandidatus pasisakyti. Pone Monti, man labai malonu Jūs matyti. Šiandien čia vyksta labai įdomios diskusijos. Jūs užsiminėte apie politiką, bet reikėtų e, konkurencijos politiką, tačiau konkurencija yra iš vienos pusės, o iš kitos pusės yra valstybė, kuri reglamentuoja viską ir valstybė e, savo taisyklės taikydama neleidžia jokio konkurencijos iškraipimo. Kitaip tariant, nereikia, kad būtų kažkokia tai dar nustatyta fiskalinė konkurencija. Ir taip pat nereikia, kad e, vidaus rinkoje socialinės sąlygos labai skirtusi, nes tai juk yra vieninga rinka. Mes labai daug BVP išleidžiame socialinėms reikmėms, tuo pačiu reikia ir surinkti, mokesčių surinkti. O ką daryti, kad ta atsiradusi socialinė pusiausvyra kažkaip tai būtų išlyginta, kad, tie, kad tas spaudimas nebūtų toks didelis. Eh, eh, Ačiū. Kai tik tai matau poną Monti atvykus į parlamentą, jis eh, pasisako įvairiais klausimais, Jis viską daro labai skaidriai, norėčiau jam už tai padėkoti, o šiandien iškelsiu tris klausimus. Kalbant apie socialinės teisės, norėčiau, kad profesorius pasakytų, ar pritarė sąjungos veiksmams e, numatyti teisės priemonės dėl socialinių teisų nuostatų. E, na ir e, kalbant ir apie teisingumo teismo bylas, kur bandoma užtikrinti socialinių teisų apsaugą. Ir taip pat, ar ponas Monti supranta bendrojo intereso paslaugų savoką. Mums Niderlanduose kyla problemų, kas įeina konkrečiai į tą savoką. Taip pat kalbant apie smulkius verslininkus, smulkų verslą, aš manau, kad jiems reikia skirti ypatingą dėmesį, kadangi tai yra mūsų ekonomikos vietos logotipas. Ir ar savo ataskaitoje jūs darote skirtumą tarp tų smulkių verslininkų, kurie nenori bendradarbiauti Europos lygmenių ir tų, kurie nori tą daryti. Nes akivaizdu, kad reikia jiems pagelbėti, padėti per savo priimamas priemonės. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Monti pristačius puikiai savo poziciją, nuomonę apie krizę ir vidaus rinką bei socialinės krizės, socialinės krizės padarinius. Turiu keletą labai trumpų klausimų. Pirmiausia, dėl smulkių vidutinių įmonių. Žinome, kad tai yra labai galingas ekonominio bendradarbiavimo darbo vietų kūrimo instrumentas ir kokių priemonių, ponė profesoriau, būtų galima imtis tam, kad mūsų vidaus rinka sustiprėtų ir kad būtų teikiama pakankama parama smulkioms vidutinėms įmonėms. Na ir krizės sąlygomis yra linkstama link e, protekcionizmo, kaip galėtumėme su juo kovoti, kuris, kaip puikiai žinome, yra ir socialinių neramumų išraiška. Na ir rinkos ekonomika globaliame pasaulyje sukuria gan nemenką skurdą, kaip mes puikiai žinome, ir kovos su skurdu srityje. Ar jūsų manimų tie veiksmai, kovojant su skurdu, su atskirtimi, būtų, kaip juos padaryti veiksmingesniais ir kokiu priemonių būtų galima imtis tam, kad žmonės e, galėtų patekti į rinką, kad jie nebūtų iš jos išmetami ir kad rinka nestiprintų skurdo ir atskirties. Na ir dar vienas dalykas dėl vidaus rinkos. Kaip galėtumėme pasirūpinti, kad Europos piliečiai turėtų tinkamą prieigą prie vidaus rinkos? Vienodą prieigą. galbūt reikia užtikrinti geresnį mokymą, švietimą, skleisti informaciją. Taigi norėčiau išklausyti jūsų nuomonės. ponas Gigalt. Pone Gigalt, prisimenu ankstesnius įdomius pokalbius su jumis. Tai, kad jūs atvykote čia, jau reiškia, kad e, jūs man bandote priminti, kad aš nepaminėjau klimato kaitos problemos. Uh, Ir ne tik jums, visiems parlamentarams dabar tariu atsiprašau, kad nepaminėjau šio aspekto, bet šioje srityje dirbu tyliai, ramiai, tam, kad e, naujas, nauja strategija mokesčių politikoje atsižvelgtų į šį labai svarbų matmenį. Dabar kokie priemonė, kokios, komis, kokiomis priemonėmis galėtumėme kovoti su skurdu ir atskirtimi? E, socialinėje ekonomikoje. Aišku, apie tai galima kalbėti ilgai. Aš manau, kad mokesčių politikos vaidmuo bendrai, ir aš kalbu, aišku, ir apie atskiras valstybės narės, tą politiką per ateinančius keltą metų reikia iš esmės peržiūrėti, kadangi 20 metų dominavo viena ideologija, kurią vadinu ideologija, nors aš visuomet tikėjau rinkos e, privalumais, vertybėmis, bet tai yra ta ideologija, ideologija kur mokesčiai faktiškai buvo uždrausti. Progresyvumas mokesčių buvo uždraustas. Ir buvo kitų ten dalykų toje, pagal tą ideologiją. Na ir prisimenu, kad 2004 metais, kai dar dirbau komisijoje, jau ėjo kadencijai pabaigą, aš atsisakiau italų premjeros pasiūlymo tapti jo finansų ministru. Dėl to, kad nepritariau jo pagrindiniam tikslui - būtent mažinti pajamų mokestį. Mano manimu, tai netitiko biudžeto ir socialiniai situacijai mūsų valstybėje tuo metu. Taigi aš manau, kad reikia iš naujo įvertinti santykiai tarp valstybės, rinkos ir žmonių ir tą reikia padaryti ir per mokesčių prizmę. Ponas Dejonga, ponė Dejongel, susidomė, su, susidomėjimu išklausiau jūsų apie teisinius, teisinės priemonės, ir apie socialinės teisės. Na, iš karto atsakyti jums negalėsiu, bet manau, kad reikia labai realių saugiklių, jeigu norime pasiekti pažangos rinkoje. O kalbant apie bendrojo ekonominio intereso paslaugas, kadangi tuos principus įgyvendinau penkerius metus, kai dirbdamas komisijoje, uh, Manau, kad pirmiausia reikia vengti tų cikliškų dramų. Kai viena vertus komisija nori na, kažką, pavyzdžiui, keisti kažkokią tai tvarką, kokio tai miestelio baseinę. Ir tokios taip pat vengti situacijos, kai didžiausių valstybių vietos valdžios institucijos uh, puola komisiją įvairiomis įmanomomis priemonėmis. Taigi taip nusistovi didžiulis dulkių klodas ir tikriausiai prisiname po Atmarko bylos sprendimo. Mes kartus, aš pradėjau tai, ką po to ponia Krūs pratesi. Gal čia reikia ir labiau paaiškinti turintome neproporcingumą. Tai aktualu ir tam, ką sakė ponia Bastos, dėl smulkių vidutinių įmonių, kaip būtų galima sustiprinti šį labai svarbų Europos ekonomikos komponentą. Manau, kad svarbu yra tai, kad vieninga rinka būtų draugiškesnė toms įmonėms. Rinka neturėtų kurti kliučių rinka turi tarnauti toms įmonėms, tam, kad jos galėtų lengviau skūstis, kad tie skundai, e, kurie yra gaunami iš smulkių vidutinių įmonių, jų asociacijų būtų lengviau tvarkomi. Kai matome, pavyzdžiui, kai stambios įmonės ar valdžios institucijos pažeidinėja tokių įmonių teisės. Jūs minėjote daug svarbių dalykų ir klausėte, ar turiu receptą kovai su skurdu. Galbūt kitą progą galėsiu detaliau apie tai jums e, papasakoti. Bet aš manau, kad jūs labai teisingai ir tiksliai pasakėte. Reikia pasirūpinti, kad rinkos ekonomikos plėtra nepasiektų neprimtinų e, skurdo, neprimtinų skurdo lygių. Ne vien dėl to, kad mums rūpi žmonių gerbuvis ir teisingas turto paskirstimas, bet dėl to, kad taip pat, kad rinkos labui mes turime suvokti aiškiau, kad jeigu neišspręsime tų socialinių problemų, tuomet tai kirs per pačią rinką. Ir turime taip pat pasirūpinti, kad piliečiai turėtų prieigą prie vieningos rinkos. Kaip tą padaryti? Paprastai. Jūsų vienas kolega e, iš jūsų politinės frakcijos, kalbu apie Lamasur, ataskaitą, Prancūzijos prezidentas pritarė tą tai ataskaitai. Tai Aišku, ta ataskaita buvo įgyvendinta 0 procento. Tai jau yra mums daug žadanti teritorija, mes ES galėtume perimti tas idėjas. Labai ačiū, ponė Monti. Mes jau labai vėluojame, turime čia ir sustoti, nes antraip sunaudosime kitiems pasisakantiems skirtą laiką. Tie kolegos, kurie nespėjo paklausti, pažadu jiems, kad e, vėliau galės paklausti, kaip pasisakys kiti socialdemokratai ir taip jau buvo atstovaujami. Jeigu kolegos nesilaiko nustatyto laiko, tai nieko negaliu padaryti. Pirmininkui pastaba iš salės, į kurią jisai atsako, kad anksčiau nepaprašė kalbėtojo žodžio. su Monti šnekėjomės ir nutarėme, kad e, iki 10 valandų bus šnek, bus šita diskusija vystoma, bet jau, kaip matote, dabar jau yra po 10-20. Na, klausimo nelabai, bet dabar gali pasakyti. Atsiprašau, pono Monti, sako ponė Veres. Dėl išvadų, dėl tų stiprių išvadų, jeigu ir toliau galvosime, kad vidaus rinka natūraliai prieis prie socialinės harmonizacijos, tai to nepavyks padaryti. Aš pritariu, kad buvo anksčiau blogos mintis priimtos, bet Rooseveltas irgi per daug greitai taikė strategiją savo. Mes visą tai puikiai suprantame, bet jeigu sakysime, kad konkurencijos politika nieko ne, ne, neturi keisti, tuo tarpu, kai sąlygos pasikeitė globalizacijos kontekste, tai nieko gero iš to neišeis. O dėl socialinio klausimo visi sutinka su Žaku Delor kad socialinė politika turi likti nacionalinė kompetencija. Tačiau negalima skaldyti vidaus rinkos logikos, kuri vystosi Europos mastu, ir socialinės politikos, kuri yra konkurencijos pagrindas tarp atlyginimą gaunančių žmonių. Aš norėčiau, ponė Monti, kad būtumėte drąsesni su savo pasiūlymu, nes jeigu jūs to nepasakysite, niekas to nepasakys kaip Jacques de la Rozier pasakė savo mintis ir jeigu jūs neiškelsite labai aukštai kartelės, tai nieko gero iš to neišeis. Aš manyčiau, kad sprendžiant mokesčių klausimus, sprendžiant socialinius klausimus, reikėtų tą kartelę iškelti labai aukštai. Apie fiskalinius dalykus kalbėjome, negryšiu prie jų, bet prie socialinių reikalų reikėtų pašnekėti. Šiandieną e, trumpalaikės taktikos yra per, per nelabai tinkamas, galbūt nereikia viską harmonizuoti, bet reikia integruoti socialinius e, aspektus. Žakas Deloras norėjo e, tą padaryti, e, tas nebuvo padaryta ir dabar manau, kad yra pats laikas, tai yra tikras istorinis momentas, kada galima padaryti tą. buvo įvairios sutartys pasirašytos, dabar ir e, Mastrikto Romos e, sutartis, dabar yra Lisabono sutartis, bet jinai nėra pakankamai tvirtai pagrįsta socialiniais dalykais. Ačiū ponui Montis, sako pirmininkas. Dabar pereisim prie, kitos, prie kito klausimo.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 bus pristatomi Serotonė Atkinsono, jis yra Oksfordo universiteto profesorius, taip pat buvo anal e, ekonominės analizės komiteto narys, jis yra garbės legiono kavalierius Prancūzijos, kiti pasisakantis bus ponia Alis Uedraugo. Ji daugelį metų dirbo Afrikoje, darbo organizacijai tarptautiniai atstovavo. Ji turi visą eilę mokslinių e, darbų skirtų vaikams. Taip pat šiame panelėje dalyvauja ponas Jeremis Smith. Jis yra Europos regionų savivaldybių tarybos narys nuo 2002 metų. Jie labai daug įvairių darbų yra publikavę. Jeigu norite susipažinti su jų kurikulium vite, galite tą ir padaryti. Jūs juos turite. Beje, dokumentus taip pat turite. Galite visus juos visais jais naudotis. Ponui Atkinsonui skiriama 12 minučių, nes jis pristatys temą, visiems kitiems pasisakintiems skiriama po 8 minutės. Prašau laikytis nustatyto reglamento, kad nesusivėlintumėm. Much, uh, Labai ačiū, kad mane pakvietėte. Uh, Ponas Montis, kad kalbėjau apie monopolijas ir aš norėčiau pasakyti, kad nors aš parašyta, kad esu Oksfordo, Kembridžo ir Harvardo profesorius, bet iš tikrųjų šiuo metu esu Oksfordo universiteto profesorius. Nes kitaip, man atrodo, atimčiau ir taip jau trūkstamų darbo vietų per nelik daug. Uh, Mes ką tik išklausėme labai įdomų pono Monti pranešimą. Pirmiausia, jisai kalbėjo apie pasidalymą tarp to, kad reikia išbaigti bendrąją rinką ir apie socialinės sąlygas, kurios reikalingos tai rinkai paremti. Aš norėčiau pakalbėti apie tokį pat pasiskirstimą makroekonominėse diskusijose e, vis, diskusijose, moksliniuose tyrimuose e, egzistuoja nuomonės apie makroekonominius dalykus, BVP smukimą, makroekonominius netoligumus, e, valstybės skolą, finansinį stabilumą. E, tai apie tai kalbama viename kontekste ir taip pat kalbama apie e, poveikį pasiekmes atskiriems namų ūkiams, pajamoms, gyvenimo sąlygoms ir ateities perspektyvams. Praeitą savaitę aš buvau dviejose posėdžiuose. Viena buvo surengęs mokslinio tyrimų direktoratas, buvo kalbama apie socialinės neligybės Europoje, o kitame dalyvavau e, organizuotame TVF apie tai, kaip reikia įveikti didelę valstybės skolą. Ir iš tikrųjų buvo tam tikras ryšys tarp tų dviejų diskusijų. Socialinės neligybės gali būti rezultatas tam tikrų ekonominių politikos krypščių. O taip pat galvojama buvo apie priemonės kovoti su fiskaliniais klausimais, e, apie fiskalinius klausimus, kadangi tai turi labai daug įtakos šeimų, namūkių padėčiai. Aš labai Džiaugiuosi, kad jūs surengėte šį posėdį ir šiandien bandysiu suderinti tuos du dalykus, pakalbėti apie juos kartu ir labai supaprastintai apie tai kalbėsiu. Kalbėsiu apie tam tikrus elementus platesnėje eko, makroekonominėje politikoje ir kaip tai susiję su nuosmugiu recesija, kurią sukėlė finansų krizė. Matėme tam tikrus etapus. Pirmasis, kurį pavadinčiau Lehman poveikis, poveikis turto rinkai žmonės suvokė, kad jų turto vertė sumažėjo, kad jie, jų skolos padidėjo, finansų institucijos žlugo, vyriausybės turėjo jiems padėti. Paskui ats, perėjome prie antrojo etapo. E, Ir čia jau kalbu apie realiją ekonomiką, nedarbą, bet aišku, tai nebuvo tik nedarbas, bet ir sumažėjus darbinimo galimybės atsirado spaudimas užmokesčiams darbo rinkoje ir mažėjo e, kapitalo rinkoje taupytojų pajamos. Iš vyriausybių pozicijos e, mažėjo pajamos iš mokesčių ir didėjo pervedimai Taip pat matėme, kad automatiniai stabilizatoriai atsuvaidino savo vaidmenį. Dėl apie žmonės galiu pasakyti, kad svarbu tai, kas bus po to. Taigi reikia kalbėti apie trečiąjį etapą. Tikriausiai mes e, matysime pasiekmes, kurios reikšis ilgiau negu kad šio parlamento kadencija ar mūsų netgi kai kurių iš mūsų gyvenimas. Uh, vyriausybės turi, e, turės galvoti apie tai, ką daryti su išaugusia valstybės skola, o asmenų atžvilgių jie jaus tolesnį poveikį krizės, kurią išgyvename, ypač tie, kurie dabar įsilieja į darbo rinką, pirmiausia jaunimas, poveikis išliks jų būsimoms e, karjeroms ir taip pat atlyginimams. Taip pat dar reikia pripažinti poveikį kapitalo rinkai, e, kadangi jis buvo nuolatinis ir e, tai atsiliepia žmonėms, kurie taupė ir poveikis bus ilgalaikis ir iškils klausimų dėl saugumo užtikrintumo. Žmonės galvos, ar jie pakankamai turės lėšų užsitikrinti rytojų. Taigi Ką tos pasiekmes reikš dar asmenims, žmonėms? Pirmas akivaizdus dalykas yra e, toks. Dar kol kas mes visko nežinome. Nežinome apie visas pasiekmes. Vakar buvo paskelbti Britanijos BVP duomenys e, praeitų metų paskutiniam ketvirčiui ir e, mes turime šviežią informaciją, bet labai nedaug žinome, kas vyksta atskirų namų ūkių lygmenių. Pavyzdžiui, skurdo lygis Eurostatas paskelbė duomenis 2008 metų, tai yra susiję su 7 metų pajamomis namų ūkiuose. Taigi mes labai atsiliekame, mes E, žinome, kad šie metai yra kovos su skurdu metai, bet kol kas tai žinome, kas įvyko 2007 tik metais. Iš tikrųjų, mums reikia kur kas šviežesnės informacijos, kad galėtume stebėti, kas atsitiko su gyvenimo standartais. Kadangi neturime tokių duomenų, tai tenka galvoti apie porą dalykų. Kitaip tariant, iš anksto savęs paklausti, ką, ko galime tikėtis, kokios gali būti pas, krizės pasiekmes atskiriems asmenims ir šeimoms. Taip pat mums reikia pasižiūrėti į praeitį ir pagalvoti, ko galime pasinaudoti. Taigi, šiek tiek dar turiu laiko, apie tai trumpai ir pakalbėsiu. Ir jeigu mes galvojame, kas turi atsitikti, prieš maždaug metus aš kai ką pasiūliau ir labai džiaugiuosi, kad komisija ir EPBO atsižvelgiai, tai, tai yra atlikti finansinių institucijų streso testą ir tą turėtume daryti ir soci, su socialinėmis institucijomis. Tai yra paklausti savęs, kaip mes įsivaizduojame jos atsilaikys prieš dabartinę krizę. Ir mes turime tą daryti ex ante būdu, aš apie tai ir kalbu skaidrėje, mes turime turėti pakankamai nuostatų ir tiksliau lėšų, ir turime galvoti, kad kažkaip bus galima padėti jų pagalbą žmonėms, kurie nukentėjo nuo recesijos. Pirmiausia, ne, bedarbio pašalpos, e, lygos atveju išmokos, socialinė pagalba. Aišku, mes turime pensijas, tačiau reikia galvoti apie apsaugą kitokią, sustiprintą žmonėms, kurie neteko savo santaupų. Reikia galvoti apie papildomą pagalbą. Taip pat reikia pagalvoti apie E, tam tikras išmokas dirbantiesiems. Dabar daug daugiau žmonių gauna išmokas susijusias su savo darbu ir jeigu pajamos sumažėja, pavyzdžiui, žmonės dirba trumpesnį laiką, tai reiškia, kad jiems reikės didesnės pagalbos per tam tikras e, darbo vietoje mokamas išmokas. E, Mes e, kalbame apie krizę, bet reikia prisiminti, kad krizė ši skiriasi nuo 29 metų krizė, nes mes po karo esame sukūrę gerbėjo valstybę visose šalyse, kur yra numatyta nemažai automatinės pagalbos žmonėms, kai jų pajamos sumažėja. Tačiau iš principo tokie dalykai turėtų būti taikomi, tačiau yra labai dėlis skirtumas tarp principų ir realaus gyvenimo. Ir Aš savo analizėje sakau, kad egzistuoja daug skylių trūkumų saugumo tinkle. Ir atlikta labai įdomi studija apie socialinę hartiją ES ir čia atsispindi tam tikri duomenys. Čia matome apie 2005 metus e, žmonės e, bedarbiai buvo ir reikia paklausti, ar jie tebe gauna e, bedarbio pašalpą. Matome, kad Europos Sąjungoje visoje vienas trečdalis negavo bedarbio pašalpos. O Austrijoje, Vokietijoje pašalpos, ta, ta, ta proporcija buvo labai nedidelė tokių žmonių, o Baltijos šalyse, Junktinė karalystė, Vidužėmė jūros valstybėse tokių žmonių buvo labai daug. <coughs> Taigi matome, kad e, ne vienodai apsauga nuo nedarbo pasiekia žmonės. Praeitą savaitę, pavyzdžiui, Le Monde paskelbė, kad 2010 metais baigsis, e, nebebus taikomos teisės e, milijonui bedarbių. Taigi iš, mums reikėtų žiūrėti tam tikrus dalykus ex ante, kad žinotume, kaip viskas bus toliau. Pavyzdžiui, kita vertus, mes negalime galbūt būti tikri, kad turėsime efektyvę, veiksmingą socialinės apsaugos sistemą ateityje. Dabar jeigu perėsime nuo ex ante prie realios situacijos Matote čia apačioje žmonės gaunantis mažas pajamas, kuri, kurių padėtis skirtinga nuo aukštesnė kreivė pa, pavaizduotų žmonių. Pasaulis skiriasi nuo 29 metų, čia kaip matote, nes dabar žmonės uh, yra, tada žmonės taip pat labai nukentėjo, bet jeigu mes pažvysime į paskutinių metų krizės ir bankinę krizę, tai EPBO yra nustačiusi, kad per krizių laikotarpį e, žmonės, kurie yra, e, dalis žmonių, kurie gauna aukščiausias pajamas, yra padidėjusi. Jūs matote tai pavaizduota grafike. ir e, buvo buvo pastebėta, kad reikia žiūrėti ir į vargingiausių, ir į aukščiausias pajamas gaunančių žmonių problemas ir padėti vienu metu ir į tendencijas, kodėl taip būna. Prezidentas Obama pernai pasiūlė tam tikrą priemonių paketą. Apie tai buvo kalbama ir vakar, bet daug kas buvo padaryta tarsi nematomai dar. Ir buvo galvojama, kaip spręsti skurdo problemą JAV, nes priemonių paketas sakoma, kad, e, kad tas priemonių paketas yra pats didžiausias e, paskelbtas po karo ir Kai kurios priemonės gali būti įdėktos labai paprastai. Man atrodo, kad ir ES valstybėse narėse daug ko iš to reikėtų. Dabar, e, pavyzdžiui, bedarbiai JAV gauna apie 78 savaitės, bedarbio pašapo mano šalyje 26 tik tai savaitės. Aš jau tikriausiai turėčiau baigti, nes pirmininkas mane nutrauks. Taigi, ką norėjau pasakyti, mes pirmiausia turime sutelkti viešasias diskusijas ne, pavyzdžiui, tik apie BVP smukimą, bet ir apie kasdienę patirtį kalbėti. Turime pasižiūrėti, kas iš tikrųjų vyksta. Turime žinoti, kas įvyko pernai, kai pasikeitė žmonių realūs gyvenimo standartai. Taip pat turime galvoti apie trumpalaikę perspektyvą. Aš kalbėjau daugiausiai apie e, trumpalaikius dalykus, pavyzdžiui, paramą bedarbiams, bet reikia galvoti ir apie ilgesnio laikotarpio perspektyvą ir pasiekmes ateičiai. Paskutinis pastebėjimas e, viskas yra mūsų, o galbūt ir jūsų rankose. Tai, kas atsitiks labai dėlė dalimi, priklausys nuo to, kokiu priemonių imsis valstybės narės ir ES. Ačiū. Ačiū labai, kad pristatėte temą. Dabar žodį suteiksiu kitai kolegijai. Pone Lisai Odreago. Monsieur le Président de la Commission. Pone komiteto pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad pakvietėte mūsų biurą padalyvauti šiuose diskusijose. Pirmia, e, labai norėčiau pašnekėti trimis klausimais. Pirmiausia, krizės poveikis E, ekonomikai, realiai ekonomikai. Tada labai greitai papasakosiu apie tai, kaip sąveikoje įmonės e, pažabodamos krizę ir pasižiūrėsime, pabandysime panagrinėti, kas gali būti ateityje e, tos partnerystės su ES kontekste. Pirmiausia, vienas labai svarbus dalykas, kuris dažnai pamirštamas, kai kalbame apie e, darbo vietų krizę. E, tai tada, kai apie ją kalbame, kalbame tik tais apie nedarbą. Darbas yra tik tais viena dimensija, nes yra ir kitų dimensijų. Tos dimensijos yra socialinė apsauga, taip pat e, pagrindinės darbo teisės, taip pat socialinis dialogas. Ir kai vienas iš tų elementų Kai viena bent iš tų elementų neatsižvelgiama, tai tada ir atsiranda e, darbo deficitas. Ir kai kalbame apie darbo vietų krizę, taip pat reikia turėti omenyje ir kitus aspektus. Jie yra labai svarbus. Jo labiau, kad tai yra tokie elementai, kurie yra neatsiejami ir tarpusavėje susipinę, vienas kitą pat, e, su, pastiprinantis. E, pagal e, deklaraciją, kuriai pritarė visi organizacijos nariai ir kurie E, kuriais dar kartą patvirtinama mūsų organizacijos e, vertybės. Davose prieš keletą dienų buvo pateikti nauji skaičiai. Tie skaičiai tiesiog gazdina. Salėje jūs turite spaudos komunikatą, kur matote visas detalės iš tos ataskaitos ir matote, kaip mažėja darbo vietų pasaulyje. Keletas tik tai skaičių, koks platus yra reiškinys. E, mūsų Biuras mano, kad šiandien pasaulyje yra 212 milijonų žmonių, kurie neturi darbo. Kitaip tariant, 34 4 milijonais daugiau negu 2009 metais. Mm, ateitis tikrai netrodo šviesi, nes ES ir, e, Europo, ir įsivysiusiuose šalyse manome, kad kitais metais, 2010 metais, bus bedarbių daugiau 3 milijonais. Ką reiškia tie skaičiai? Jie daugiausia primena du dalykus. Pirmiausia, už tų skaičių yra tikri žmonės, milijonai žmonių, vyrų, moterų, vaikų e, grimstančių į skurdą ir neturinčių galimybės dalyvauti e, gerybių gaminime. Jie yra tiesiog ištremti iš visuomenės. Kitas dalykas mes turime, į kurį mes turime atkreipti dėmesį. Ne dėl to, kad laikraščiuose ir kitur e, girdime, kalb, matome kalbant apie e, išeimą iš krizės, iš recesijos, mes neturime pamiršti praeities pamokų, nes visada yra kažkoks tai atotrukis, kaip e, kyla ekonomika ir kaip kuriami, e, kuriamas darbo vietos. Jeigu yra valstybė išsivyščiusi, tai vis tiek e, Jeigu anksčiau, pavyzdžiui, e, pasiektą lygį darbo vietų pasiekti, tai prireiks laukti iki 2013 metų, to nereikia pamiršti. Ir mes iš patirties dar žinome, kad kai yra stiprios socialinės apsaugos sistemos ir kai tos sistemos veikia, tai tada galima efektyviai kovoti prieš skurdą. Čia galima tik tais paminėti Balšąją familiją <laughs> Brazilijos programą. 11 milijonų žmonių, šeimų galima buvo ištraukti iš skurdo tos programos dėka, kitaip tariant, 50 milijonų žmonių. Uh, Ir socialinis dialogas taip pat darbuotojams leidžia įtakoti politikų sprendimus. Tai yra dar viena labai svarbi dimensija, visa tai vyksta per socialinį dialogą. Kitas punktas, kurį norėčiau čia greitai paliesti, yra tas, kad iš tiesų reikėjo pradėti naują mąstymo būdą ir naują uh, E, prieigos prie problemų būdą. Iš pradžių buvo akcentuota reali ekonomika įmonės darbuotojai, o anksčiau to nebūdavo. Toliau buvo pastebėta, kad finansinę architektūrą pasaulio mastu reikia peržiūrėti. Tai yra tiesiog būtinybė ir dabar jau ta būtinybė įtraukta į darbo tvarkę. E, toliau labai svarbu yra tai, kad iš pat pradžių reikėjo sukoordinuoti e, įvairių veikėjų veiksmus, e, kad jie neturėtų veikti netvarkingai ir nesusitarę ir tuo pačiu, kad jie galėtų bendrus atsakymus duoti sprendžiant bendras problemas, tokias kaip krizė. Nes krizė tik, juk turi gauti pasaulinio masto atsaką. Uh, Labai e, svarbus e, elementai yra tokie kaip G20 procesas, tačiau prie to negryšiu. Aišku, e, ekonomikai tai davė labai didelę įtaką ir krizę pasauliniu mastu padėjo spręsti. Krizė yra daugia dimensinis reiškinys ir jokia valdžia negali tos krizės pažaboti viena. Tarptautinė darbo organizacija buvo pirmoji organizacija, kuri pateikė aišku atsaką kriziai. E, tai jau nuo 2008 lapkričio buvo pradėtas darbo pasaulio, darbo, pasaulio darbo organizacijos kurti politinių priemonių paketas, kuris turėjo leisti norinčioms to š, e, išbristi šalims tą ir padaryti. Tai yra labai E, lankščios priemonės, buvo e, išnagrinėta visa eilė politikų, kurios buvo taikytos įvairiose valstybėse ir kurios e, įrodė, kad galima krizę įveikti tokiu būdu. Mes laikome, kad buvo priimta tokios priemonės, kur G20 šalyse leido išsaugoti maždaug 11 e, tūkstančių darbo vietų. 11 milijonų, atsiprašau. Šio pasaulinio pakto įgyvendinimas yra tarptautinės darbo organizacijos e, tarsi gairės. Aš sakau, kad organizacijos, o ne valstybių narių. Tas paktas buvo patvirtintas visų institucijų, taip pat ir G20. Ir to, ką mes vadiname G192, kitaip tariant, visų valstybių, jungtinių tautų. Tai yra e, pasaulinis ir individualus tuo pačiu iššūkis, nes e, jis yra nukreiptas į valstybės, į vyriausybės, į įmonės ir į darbuotojus. Taip, kad čia vat, įmonės, įmonės vis labiau ir labiau e, imasi savo socialinės e, atsakomybės. Socialinių partnerių atsakomybė taip pat yra labai svarbus dalykas, nes jau daug kartų buvo įrodyta, kad kai darbuotojai ir darbdaviai e, įsijungia kartu sprendžiant problemas, tas problemas ir spręsti yra daug daugiau šansų, nes aišku, kokios problemos ir kaip jas spręsti. Galų gale yra dar labai svarbių grėsmių, o būtent Šiandieną mes laikome, kad išeiname iš krizės. E, tai reiškia, kad jau palaipsniui nebetaikomos socialinės įvairios priemonės, kurios yra skirtos vargingiausiams žmonėms paremti e, arba jos nustojamos laipsniškai taikyti, e, man atrodo, kad visos šalys neturi vienodų galimybių išbristi iš tos krizės, vienodų galimybių skirti finansų galų gale tiek, E, kiek reikėtų skirti. Todėl nereikėtų tų problemų e, taip greitai nustoti spręsti. ES valst... vertybės sutampa su e, tarptautinės darbo organizacijos vertybėmis, tiek kalbant apie jungtinės tautas, tiek apie techninį bendradarbiavimą. Čia yra labai svarbu paminėti tai, kad mes vos išvengėme katastrofos. E, ir dabar esame pačiame krizės viduryje. E, krizė palėtė daug žmonių ir kadangi su krize susiduria žmonės, tai jeigu kartu visi suremtumėm pečius, tai su jais susidorotumėm. Ačiū. Dabar e, ponas Mitas. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju, kad leidžiate išsakyti vietos regionės valdžios institucijų organizacijos uh, vardu esu tarybos e, atstovas vietos regioninės valdžios institucijų tarybos atstovas. Ir norėčiau pasakyti, kad Europos vietos regioninės valdžios institucijos ir pagal dydį, ir pagal kompetencijas, ir pagal finansinius išteklius, ir autonomiškumą yra na, labai įvairios. Bet bendrai kalbant, šios institucijos suvaidina labai svarbų vaidmenį, ypatingai kalbant apie tuos, kurie neturi darbo, socialiai yra nuskriausti, yra nepalankiose aplinkybėse. Na ir 10-25 subnacionalinės valdžios institucijos pagamina labai didžiulį BVP dydį įvairiose ES valstybėse narėse. Taigi mastas yra nemenkas ir nors šiandien galbūt akto, tai yra mažiau aktualu, tačiau ir kapitalo investicijų labai daug ateina iš vietos regionės valdžios institucijų. Yra didžiulis ekonominis stimulas, ypatingant, kalbant apie vietos žalias investicijas, kurios yra labai reikšmingos. Vietos regionės valdžios institucijos, kaip ir vietos bendruomenės, labai smarkiai nukentėjo nuo ekonominės krizės. Krizės, kuri daro didžiulį spaudimą toms institucijoms, jos turi paremti tuos, kurie nukentėjo nuo krizės, tuo momentu, kuomet tos pagalbos jiems prireikė. Taigi egzistuoja tam tikras pesimizmas, neramų dėl ateities ir lapkričio mėnesį buvo paskelbta studija, e, kurios rezultatai mes tą studiją publikavome, ją turiu atsinešę su savimi ir toje studijoje matome, kad apie 70 procentų apklaustųjų mano, kad per metus viskas pablogėjo, kiti manė, kad kitais metais situacija dar pablogės, ar 10 procentų, ypatingai Skandinavijos valstybėse manė, kad situacija pagerės ateityje. Pusė respondentų teigia, kad 2010 metais gimnų pinigų srautai sumažės, 10 procentų manė, kad biudžetas bus už, na, užšaldytas, kad infliacija ne, nedidės. Du trečdaliai teigia, kad jų ištekliai smarkiai sumažėjo, 60 procentų mano, kad vyriausybės, e, man teigia, kad vyriausybės pervedimai į e, municipalitetų budžete, budžet, biudžetus irgi dvigubai sumažėjo. Taigi, meras Petro Raut, kuris yra Vokietijos miesto asociacijos prezidentas, teigė, na, tai yra uh, požiūris, kuris yra bendras visoms partijoms, nors jis yra krikščionis demokratas, teigia, kad, ji, atsiprašau, moteris teigia, kad lapkričio mėnesį uh, 20 procentų sumažės įplaukos iš mokesčių ir aišku, skiriasi įvairiuose regionuose, Frankfurte pačiai 40 procentų, na ir lėšų pervedimas vietos valdžios institucijoms dar ir sumažės ir kitais metais. Taigi vietos valdžios institucijos negali kontroliuoti tokių poslinkių, jų situacija dėl pajamų uh, yra sąlygoja tam, tikrus, tam tikrų mokesčių didinimą, taip pat socialinės išmokos e, e, reikalingos vis didesnės ir tampa visiškai aišku, kad na, bet kur Europoje situacija yra gan nepalanki. Na ir mes būkštaujame, kad nacionalinio biudžeto deficito poveikis ir įtaka BVP augimui sąlygos dar didesnius pajamų sumažinimus tuo metu, kai reikalinga padėti nedirbantiems, nepakankamai dirbantiems. Dar labiau. Na, o mes norėtumėme, kad šis komitetas atsižvelgtų keletą dalykų. Pirmiausia, kad vietos regionės valdžios institucijos na, vidutiniškai Europoje turi mažesnę judėjimo laisvę finansinė biudžeto prasme, lygnant su nacionalinėmis vyriausybėmis. Daugelie valstybių vietos regionės valdžios institucijos negali užpildyti biudžeto spragų skolindamosis, nebent trumpalaikiais tikslais. Taigi jų judėjimo laisvė yra labai apribota, labiau negu nacionalinių vyriausybių. Na ir mes tikimės, kad šis komitetas akcentuos svarbų regionės vietos valdžios institucijų vaidmenį, socialinį vaidmenį, e, padedant bedarbiams ir padrasins ir Europos, jie padrasina Europos Sąjungą ir nacionalinės vyriausybės tam, kad e, vietos valdžios institucijos nesusidurtų ir nenukentėtų nuo viešųjų finansų sumažėjimo. Nes aišku, de, decentralizavimo toje spiralėje dažniausiai nukenčia vietos regioninės valdžios institucijos, o ne vyriausybės atitinkami departamentai. Taigi, mes manome, kad decentralizavimo, finansų ir paslaugų decentralizavimo poveikis yra tas, kad tam tikri įgaliojimai iš centrinės vyriausybės bus perdodami kitiems lygmenims. Tačiau pirmąjį kartą ES istorijoje, turime Lisabono sutartį, kuris suteikia pozityvų vaidmenį vietos ir regioniai savivaldai, vietos regioninėms valdžioms institucijoms per subsidiarumo principą. Taigi, mes norėtumėme, kad jūs gintumėte šį ilgalaikį procesą, demokratinės decentralizacijos procesą, kad ta tendencija nebūtų stabdoma. Nes vietos regioninės valdžios institucijos ypatingai turi gauti pakankamai lankstumo, kad galėtų sureaguoti į tuos spaudimus, į tas problemas, kurios e, laukia ateinančiais metais. Aišku, vietos regioninės valdžios institucijos susidurdavo su didžiuliais sunkumais ir anksčiau. Tačiau dabar reikia ieškoti kitų būdų, kaip teikti paslaugas ir tikimės, kad gausime ir ES paramą šiais, tiks, šiems tikslams įgyvendinti. Mario Monti pastabos buvo tikrai labai aktualios, ypatingai kai jis kalbėjo apie bendrojo intereso paslaugas vietos regioninių lygmenių. Europos komisija ir kartais teisingumo teismas, teismas ypatingai pastaruoju metu, laikėsi, na, tokio iškreipto požiūrio į santykius tarp vidaus rinkos teisės aktų, e, bendro intereso paslaugų kurias teikia vietos regionės valdžios institucijos. Kalbant apie komunalinės paslaugas, tiesioginės komunalinės paslaugas arba tokias bendras komunalinės paslaugas, kurios teikiamos kelių savivaldybių. Na ir aišku, bandoma išvengti tos konkurencijos, E, tačiau čia, aišku, svarbus yra ir viešų pirkimų įstatymas, viešų pirkimų teisės aktai. Ir buvo bandoma netgi, e, kaip ponas Monti teigė, įsikišti dėl, na, kai yra teikiamos subsidijos e, miesto baseinui įkurti, pastatyti. Taigi mes tikimės paramos ir pagalbos iš jūsų šiose srityse, tam, kad būtų išsaugoma mūsų autono, išsaugomas mūsų autonomiškumas. Ir regionų komitetas neseniai kalbėjo apie daugia lyg, lyg, daug, daug, daugia lygmeninę valdyseną, kuri yra būtina Europos Sąjungoje. Dėkoju. Ačiū, norėčiau dabar paraginti kolegas užduoti klausimus. Atrodo, yra keturi kandidatai norintys klausimus užduoti. Pirmiausia, Tomas Man, paskui man karas. Mano klausimai poniai Vidra Udragogų. Jūs sakėte, kad krizė nepraėjo, kad lyg tai pirmųjų ženklų, kad praeina krizė neužtenka mano valstybės jie narėje, narėje taikomos, taikomos e, valstybinio masto priemonės ir mes bandome žmonėms padaryti, sukurti sąlygas, kad jie dirbtų pusę etato. Uh, kad kai šiais e, šalis iš, iš krizės, kad, tas, kad darbo bent, bent kažkiek turėtų. Man labai džiugu, kad e, yra sudarytas tam tikras alijansas e, valstybiniu mastu, regioniniu mastu ir kad iš tos krizės bandama, bandama bristi. Čia dalyvauja ir Europos parlamentarai ir nacionaliniai parlamentarai, bet Hartija nebuvo sustiprinta. Tarptautinių, e, tai yra pagrindinių teisių e, Hartija nebuvo sustiprinta. Galbūt galima būtų tą padaryti. Ponas Karas, ačiū už analizę, ačiū už tai, kad įvertinote situaciją. Tačiau mūsų komitete susidurėme su tam tikra problema. Mūsų komitetas nepasitenkina tuo, kad situacija yra tiesiog aprašoma. Mūsų komitetas nori, kad būtų pradėtos politinės diskusijos ir mes turime tam tikrų skirtumų, mes turime tam tikrus reikalavimus, kuriuos taikome socialiniams tarnyboms, tačiau jos priklauso nuo nacionaliniai kompetencijai. O dabar Lisabonos sutartis socialiniams pagrindiniams teisėms, socialiniai ekonomikai, e, pilna užimtumo, klausimui arba konkurencijai Lisabono sutartis dar negalioja. Kokie jūsų reikalavimai būtų mūsų atžvilgių, kaip manote, kur reikėtų daugiau Europai veikti ir sumažinti valstybių narių veikimą. Ir ar jūs pats galėtumėte sueuropinti kai kurias nacionalinės kompetencijas, kad būtų sėkmingesnė partnerystė. Otmarai, kam klausimas, klausė pirmininkas. Visiems trims, atsako jis. Oui, euh, je voudrais m'adresser particulièrement à la question relative à, à la charte des droits fondamentaux. Aš norėčiau paklausti dėl pagrindinių teisų hartijos. Iš tiesų labai svarbus tas klausimas, ta hartija labai svarbi, ta hartija yra, e, turi tam tikras darbo normas, tam tikrus standartus, standartus patvirtino valstybės narės ir e, tartautinėme darbo biure yra tam tikras mechanizmas, leidžiantis kontroliuoti, kaip yra taikomos tartautinės mm, normos tarptautiniai standartai ir darbuotojai gali laisvai kreiptis į organizaciją, e, kad pareikštų savo nuomonę, jeigu kartais būna pastebėta kokiu nors pažeidimu. Savai mes suprantama, mes negalime, e, ta organizacija negali taikyti kažkokius sankcijų šalims, tačiau yra labai didelė didelė moralinė jėga, kurią, e, kurią pasitelkus galima e, tam tikrą betverkę sutvarkyti. Ačiū. Aš e, kalbėjau apie politinę sistemą, teisinę sistemą, kuris svarbi ypač vietos regioniai valdžiai, kuri teikia savo paslaugas savo teritorijai. Europos parlamentas per skirtingas kadencijas daug ką pasiūlė, bet ne viską atsižiūrė komisija, būtent tai, kad vietos valdžia uh, sutelkė pastangas, jeigu ne, ir jų veiksmai, jeigu jie nekonkuruoja su tam tikromis privačiomis struktūromis, uh, gali būti nepriklausomi ir gali jos imtis tam tikrų veiksmų. Tačiau egzistuoja techniniai svarbus klausimai susijęs su valstybės pagalba vietos valdžiai. Uh, Dabar turime geresnę sistemą, egzistuoja protokolas e, Lisabono sutartyje dėl visuotinės ekonominės svarbos paslaugų ir man atrodo, kad reikėtų dar pasiaiškinti, kaip veikia e, politinė sistema ir ar ji remia demokratinę decentralizaciją Europoje. Mes galėtų, turėtume vengti centralizavimo, kuri kuris gali vykti, bandant kovoti su krizės e, paslau, pas, pas, pasiekmėmis. Ar trečias prelegentas norėtų pasisakyti? Ne. Tai tada tęsiam pagal sąrašą. Pone Gens, paskui per Vanšberes. Aš pirmiausia norėčiau kreiptis į profesorių Atkinsoną. Jūs pasakėte, kad Visi galvojame, jog egzistuoja duomenys apie BVP ir nedarbą, žinome daug mažiau apie realų socialinį poveikį visuomeniai e, pastarųjų reiškinių. Iš kasdieninės patirties e, susidaro įspūdis, kad skirtumai didėja, sanklaudos trūksta tiek valstybėse narėse, tiek tarp valstybių narių atsiveria atotrukiai ir egzistuoja, bus tam tikros e, pasiekmes, e, jeigu yra 20, 20 iki 40 procentų jaunų darbo neturinčių žmonių. Mums reikia politikos priemonių, kurios galėtų pagerinti situaciją. Matėme, kad jau tam tikri rodikliai ekonomikos gerėja, bet norėčiau uh, E, išgirsti iš jūsų tam tikrų politinių patarimų, kurie galėtų leisti pagerinti padėtį. Buvo užduotas, ką tik tais klausimas, kurį aš norėjau užduoti. Prašau priemonių. Jūs pradėjote nuo to, kad paminėjote, jog yra skilimas tarp įvairių grupių, intelektualų grupių, e, kurie sprendžia, intelekt, kurie sprendžia finansų ir socialinius klausimus. Kaip organizuoti tą bendrą darbą? Kaip padaryti, kad bankų e, maržos atstatymas, bankų pelno atstatymas būtų socialiai naudingas? Um, these, these are indeed very... Iš tikrųjų, klausimai labai svarbus. Galbūt pirmiausia galėčiau atsakyti į klausimą, ką norėtume pamatyti. Aš trumpai kalbėjau apie Obamos pernai paskelbtą priemonių paketą. Ir seminare vienas iš e, mano buvusių studentų e, dirbančių Baltuosiuose rūmuose pasakė, kad buvo sudarytas tarsi toks sąrašas, kaip einant į parduotuvę priemonių, kurias norima įgyvendinti. Ir neaišku. Ir Obama paėmė ir patvirtino tas priemonės, o jis visai nesitikėjo, kad taip bus padaryta. Dabar dėl E, draudimo nedarbo atveju. Teisių plėtimas, man atrodo, tai yra labai svarbu ir reikia kaip galima greičiau spręsti problemas šioje srityje. Reikia galvoti apie sistemas, kurios e, padėtų žmonėms. Ir tai yra susijęs su Keynes'o makroekonomikos dalimi, tai kažkada jau, apie tai kažkada jau buvo kalbama. Bet tai yra ambicingas tikslas, ypač galvojant apie poveikį jaunimui. Tai susišaukė su anksčiau pateiktų klausimų. Manau, kad ES turėtų rimtai galvoti apie e, garantuotas pajamas vaikams, apie bazinės pajamas vaikams. Tai, man atrodo, būtų gera investicija uh, į ateitį ir pirmiausia reikia galvoti apie labiausiai nukentėjusias e, grupės, pavyzdžiui, e, vien, vienišus tėvus ar motinas. Ir tą galbūt galima būtų pasiekti, e, prašant valstybių narių užtikrinti tokias minimales sąjunga, pajamas. E, bet tai turėtų būti nacionalinių valstybių pasirinkimo dalykas, ir, o ne ES mastu reikėtų nustatyti, ko, kaip tai turėtų būti daroma. Valstybės narės turėtų pačios galėti pasirinkti, bet reikėtų garantuoti, e, pavyzdžiui, tam tikrą procentą nuo vidutinių šalies pajamų šiam tikslui ir man regis tai būtų labai rimta materialinė pagalba šeimoms, bet ir aiškus signalas, kad Europa nori išplėtoti savo socialinį aspektą krizės metu. Kitas klausimas - finansų sektorius ir bankai. Aš nesu bankų srities specialistas, tačiau manau, kad pagrindinis klausimas yra toks, kaip mes apibrėžėme atlygį skirtingose veiklos srityse. Tai nėra tik tai uh, gerai apmokami e, bankininkai, apie kuriuos daugiausia kalba žmonės. Mes praradome galbūt realybės suvokimą tarp ryšio, tarp užmokesčio ir tam tikrų e, darbų, man atrodo, kai kuriuose šalyse. E, tai aiškiau matyti, pavyzdžiui, anglosaksų šalyse, negu kad šiaurės šalyse. E, žmonės e, ne tik finansų sektorėje, bet ir laisvųjų profesijų atstovai, mokslininkai e, taip pat neturi būti pamiršti ir reikėtų apie tai galvoti. Ponas Montis kalbėjo dar apie vieną dalyką, ką aš remiu, tai yra progresyviniai mokesčiai ir man atrodo, kad tai yra šio laikinės visuomenės aspektas. Klausimas profesoriui Atkinsonui nuo liberalų frakcijos. Jūs siūlote nustatyti minimales pajamas už vaikus. Tai yra gana didelė pagunda, tačiau vis tik tais buvo padidintos šeimos išmokos ir dar uždėstymą buvo. Ar čia vaikams tas priskirtina? Uh, ar tikrai vaikai pasinaudos tuo, ar alkoholikas tėvas dar daugiau nepuls gerti, e, gavęs tą išmoką, kurią jūs siūlote įvesti. Jūs kalbėjote apie e, vis, visos Europos į, į šitą į su, suvienodinimą visos Europos lygių. Tačiau kaip yra, kad, kaip, kaip čia išina, kad yra tam tikros geros praktikos kai kuriuose šalyse ir jie negalima pasinaudoti? Labai įdomus klausimai. Pirmiausia, dėl išmokų. Na, nėra lengva projekti, kas vyksta, bet reiktų matyti atlikti tyrimus ir pažiūrėti, kiek vaikams išmokų padidinimas turi takos e, šeimų ūkio ir situacijos pagerinimui. Ir yra gal kažkokiu tai atlikta studijų, bet svarbus elementas bent jau mūsų Junktinės karalystės e, kontekste. Išmokos yra išmokamos motinai, ne tėvui. Čia irgi, matyt, tai turi įtakos e, tam tikriems tolesniems poslinkiams. Uh, Kitas klausimas irgi labai įdomus. Viena Lisabonos darbo tvarkės pasiekmių buvo Europ... atviro koordinavimo metodo įsteigimas, e, įtvirtinimas socialinėje srityje. Ir tai yra mokymasis vieniems iš kitų. Bendros ataskaitos apie socialinę įtraukti, socialinę apsaugą, rodo, kad mokomasi iš vieno, viena valstybė mokosi iš kitos, bet reikalinga susisteminti tuos dalykus, nes vienos valstybės sek, sekasi geriau. E, per penkerius metus jos sumažino skurdo lygį, kitos to, kitoms to nepavyksta padaryti ir toms, kuriams e, sunkiau tą padaryti, turėtų mokytis iš tų, kurios sėkmingesnės yra. Labai trumpai norėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta. Ir manau, kad šis komitetas, čia atsakau į pono Karaso klausimą, turėtų išsaugoti, palaikyti geros praktikos mainų tradicijas. Ir kol kas mes labai aktyviai tame nedalyvaujame ir manau, kad po Lisabonos darbo atvarkės įgyvendinimo uh, ta praktika būtų labai svarbi, ypatingai kai yra kalbama apie struktūrinių fondų, kitų fondų įsisavinimą. Aš manau, kad keitimasis geriausia praktika būtų labai naudingas, ypatingai kai kalba eina apie novatoriškas priemonės ir būdus. Du paskutiniai pasisakymai Zeferira ir ponas Kafin. Ačiū. Kam adresuojate savo klausimą? Pasakysiu. Turiu du klausimus. Vienas būtų skirtas profesoriui Atkinsonui, o kitas ponio Derego. E, profesoriu Atkinsonai, tas klausimas, kurį jūs iškėlėte, yra labai svarbus, bet aš norėčiau suprasti, kokia yra jūsų nuomonė štai kokiu klausimu. Europos valstybės mm, yra labai skirtingose situacijose, kalbant apie jų gebėjimus, sugebėjimą įgyvendinti paramos priemonės tam, kad išbristumėme iš krizės, ypatingai kalbant apie socialinį komponentą. Ar nemanote, kad tie skirtumai dar labiau išryškės tarp ES valstybių, jeigu nesuderinsime socialinės politikos bent jau kažkiek ES. Pone Darago, ačiū labai už išsakytas mintis. Pagrindinių teisų hartija yra moralinė problema tam tikrą prasme, bet ar nemanote, kad šiuo momentu atėjo laikas mums tiesiogiai susijęti darbo organizacijos laisvos priekybos principus ir kitus principus, kuriais pagrįsta organizacija? Nes matome, kad dėl konkurencijos prastėja darbo sąlygos ir reiktų kažko imtis. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti, klausimą, užduoti du klausimus ponui Atkinsonui. Pirmiausia, apie biudžeto sustiprinimą, fiskalinį sustiprinimą ir kovos su krize politiką, apie ką kalbame įvairiuose Europos parlamento dokumentuose. Ar ne, nemanote, kad reikalingi socialiniai kriterijai? Egzistuoja tam tikri matmenys e, vertinant socialinį krizės poveikį ypatingai kalbant ap, apie konservatyvesias e, fiskalinės politikas. Na, kitas klausimas susijęs su ta ekonomika, kuri bus po krizės. Ar tai bus ta atsigaunanti ekonomika, ar tiesiog perėsime prie kitokio tipo, kitokio pobūdžio ekonomiko, ekonomikos. Pavyzdžiui, galbūt 20 metais e, ekonomika bus grindžiama uh, informacinėmis technologijomis, žaliomis technologijomis ir panašiai. Na ir kalbant apie socialinį poveikį, užimtumo politikos socialinį poveikį, galbūt būtų galima išspręsti tam tikrus klausimus, ypatingai kalbant apie užimtumo politiką. Ne vien tik tai kalbant apie fiskalinės priemonės, bet kalbėti apie tokį užimtumą, kur yra taikomos tam tikros priemonės kovai su nedarbu. Ačiū. Labai įdomus klausimai. Pirmiausia, dėl to, kad egzistuoja skirtingos situacijos skirtingose valstybėse narėse. Tai pasakytume apie įvairius europinius klausimus. Na, kai aš kalbėjau apie pa vaikų pajamas, pajamas vaikams. Aš irgi na, turėjau menį, kad pragyvenimo lygiai skiriasi valstybėse. Taip pat e, tas perskirstimas ES, koks galėtų būti jo vaidmuo. Dabar yra diskutuojama apie tai, kad na, socialinių fondų, regioninių sanglaudos fondų ryšys. Apie tai aš skaičiau atitinkamoje vienoje ataskaitoje apie tai, kaip sanglaudos fondai galėtų būti panaudoti remiantis plačiais socialiniais kriterijais. Aš manau, tai yra na, tas rytis, kur matyti reiktų dar pamastyti mums visiems kartu. Dabar kitas klausimas. Pirmasis klausimas, e, į kurį matyt jūs tikėtės atsakymo taip. Ar reikalinga socialinė dimensija fiskalinio sustiprinimo biudžeto stiprinimo srityje. Taip. Na, kitas klausimas, kaip tą padaryti kaip tą dimenciją įvesti į fiskalinio sustiprinimo politiką. Ir čia jau yra kita kalba. Reikia nusekliai pakalbėti apie tai, kokie yra padariniai, kokios yra pasiekmes ir įvesti dar vieną elementą, kurio neminėjau. Kalbant apie socialinį poveikį, kalba iš dalies eina apie turtinguosius ir neturtinguosius, tą vertikal, vertikalų į poveikį, bet yra ir poveikis kartoms. Ir um, diskutuojant apie vairius klausimus, pažiūrėjau, klimato kaitą, bet ir kitus klausimus, su kuriais susidurėme, tai yra tarp kart, klausimai susijęs su keliomis kartomis. E, kartų sažiningumas, lygybė ir panašiai. Ir kalbant apie fiskalinį sustiprinimą, tai irgi yra svarbu. Nacionalinė, našta, e, nacionalinė skola yra našta, bet ar tai našta man, mano kartai, ar kitoms kartoms, atinančioms kartoms? Na ir toje konferencijoje, kurie, kurie aš dalyvavau, aš teigiau, kad reikia žvelgti iš kartos perspektyvos. Ir kalbant apie mokesčių didinimą, negalime kalbėti, reikia panalizuoti, kuri karta gaus iš to naudos. Turite minė, kad viena karta turės nukentėti. Na ir kai aš pasiūliau, kad mano e, karta turėtų mokėti didesnius mokesčius, reakcija buvo nekokia toje konferencijoje. Ir po dviejų dienų Britanijos mokesčių inspekcija man parašė, kad, na, jau dabar, kadangi man yra 65 metai, aš atleidžiamas esu nuo tam tikro mokesčio. Na, tai matyta, ta mano pastaba buvo labai nelaiku padaryti. Na ir dar vienas gilus klausimas, kokia bus mūsų ekonomika. Turime nepamiršti, kad tai, ką matome dabar, yra ekonomikos pokyčių pasiekmė. Ekonomika išgyvena pokyčius. Na ir neturėjau laiko pakalbėti apie tai, kokį poveikį turės nedarbas, kiek keisis darbo rinka, kiek ji keitėsi per pastarosius dešimt metų, tai yra noro padaryti rinką lankstesnę pasiekmės. Ir reikalinga tą saug, socialinio saugumo politiką atitinkamai irgi plėtoti, atsižvelgiant į, į ekonomikos poslinkius. Ir mes matome, na, ekonomika keičiasi dėl globalizacijos kitų priežasčių ir mes turime mąstyti apie tai dinamiškai. Trumpai dėl OIT ir PPO santykių. Bretton Woods, bank, e, pasaulio bankas ir panašiai. Labai teigiamų pokyčių matome tam tikrą laiką. Socialinis vystimas vis labiau yra aptarinėjama šiuose institucijose. Mm jau dabar nuolatos yra tariamasi tarp PPO, tarptautinio e, pasaulio banko, tarptautinės darbo organizacijos ir visų kitų, keičiamas informacija, ypatingai žiūrima, kaip praktiškai viskas vyksta vietoje. Ir dabar jau vyksta tam tikri projektai, kaip tik tai socialinėje srityje, su pasaulio banku, su tarptautinio valiutos fondu. E, prieš pusantrų metų jungtinę ataskaitą tarp, e, tarp e, PPO ir e, padarėme įvyko krizė ir visos jungtinės tautos dabar devynės iniciatyvas pradėjo, kurios yra susijusios su labiausiai krizės paliestomis sitimis, tokiamis kaip maisto sauga, darbo e, vietos, aplinkos sauga ir panašiai. Kai kurie projektai yra finansuojami socialinių e, partnerių, tačiau tos agentūros dirba viso, e, visuomet kartu, taip kad pažanga yra didžiulė. Ir pavyzdžiui, kai darome ataskaitas, kaip antai ta ataskaita, kurią ką tik tais minėjau apie e, darbo vietų tendencijas, mes konsultuojamės su Pasaulio banku, su Pasaulio valiutos fondu, fondu ir panašiai. Anksčiau to nebuvo. Taip kad krizė įnešė ir teigiamų dalykų. Mm, kaip parlamentarai, mm, Europos parlamentarai galite suvaidinti tam tikrą vaidmenį, nes dažnai institucijoms tenka dirbti kartu, nes to prašo valstybės narės. Taigi, jeigu iš vienos ir iš kitos pusės pasistengsime, tai tikrai pabandy, e, surasime e, bendrą požiūrį į tai, kaip spręsti sudėtingus klausimus. Labai ačiū, sako panas Klinsa, ačiū už dalyvavimą, už pasisakymus. Aš manau, kad dabar tikrai gavome labai daug peno apmąstymams ir kad visa tai bus atspindėta vėlios, vėliau mūsų sukursimuose būsimuose dokumentų. So, liebe Kollegen und Kolleginnen, ich darf äh, jetzt. Kolegos, dabar norėčiau pradėti šio posėdžio antrąją sesiją. Kalbėsime apie demografinius iššūkius ir pensijų sistemą. Turime tris labai patyrusius specialistus, kuriuos pakvietėme šiandien pasisakyti. Pirmasis yra Edvardas Whitehouse, jis ir pradės šią sesiją, jis dirba EPBO, yra vyriausiasis ekonomistas socialinės politikos skyriuje. Taip pat pas mus lankosi Vitsamek, jisai yra e, <coughs> teis teisės departamento vadovas ir vicepirmininkas Čekijos Moravijos profsąjungų konfederacijoje ir man iš kairės sėdė dar viena ponia. Mes siekiame užtikrinti pusiausvyrą tarp vyrų ir moterų, e, e, kurie vieši pas mus šiandieną. E, ši ponia yra Violeta Siurel. Ji yra paskelbusi daug darbų. Šiandien ryte man įteikė ir paskutinio savo darbo kopiją. Taigi mums bus labai įdomu išgirsti, ką jį pasakys. O, pasakys, o dabar suteikiu žodį ponui Edvardui Whitehouse. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Aš trumpai pakalbėsiu apie pranešimą pensijos trumpai. Tai yra EPBO e, darbas, maždaug 270 puslapių, kur pavadinta pensijos trumpai. Ir taip pat e, tokiems užimtiems žmonėms kaip jūs, e, viskas yra surašyta dar į aštuonių puslapių santrauką šią temą pensijos ir krizės. Aš galėčiau dabar paminėti tai, ką rašė Financial Times. Apie tai kalbėjo ir pirmininkas šį rytą. Būtent ar finansinė ekonominė krizė net virs socialinė krize, galvojant apie išmokas, kurios e, turi būti žmonėms e, mokamos išėjus į pensiją. E, pažiūrėkime, kas atsitiko 8 metais, kai prasidėjo finansų krizė pensijų fondams ir sistemoms. Nuostoliai sudarė maždaug 23 procentus, pasvertas vidurkis, aišku, susijęs pirmiausia su e, nuostoliais JAV, bet e, pas mus maždaug, iš tikrųjų, buvo sumažėjimas 17,5, tačiau Airija apie 38 procentus prarado, o tokios šalis kaip Čekija, Slovakija patyrė mažiau nuostolių. E, daug kur privačios pensijų sistemos turi labai rimtą vaidmenį, nustilinant pensijas ir tai turės rimtų pasiekmių žmonėms. Finansų krizė buvo pirmoji, paskui pasireiškė ekonomikos krizė ir e, paskui pasireiškime, kas vyksta gamybai, užimtumui. Ponas Montis šį rytą sakė, kad e, labai daug problemų yra e, valstybių biudžetuose, EPBO maždaug deficitas yra 8 procentai, numatomas e, tas deficitas trims metams iš eilės. Ir tai atsilieps socialinės apsaugos sistemoms, kadangi atsiranda daugiau spaudimo išmokų pusėje ir taip pat pajamų pusėje, kadangi negaunama tiek daug biudžeto pajamų, kiek, e, gal, kiek anksčiau. E, dabar, ką aš galiu pasakyti, pasižiūrėjęs į analizę, nei viena šalis, nei viena pensijų sistema neliko nepaliesta krizės, tačiau poveikis yra skirtingas dėl skirtingų pensijų sistemų šalyse, taip pat dėl skirtumų tarp atskirų žmonių šalyse. Pirmasis dalykas, kurį norėjau pastebėti, yra tai, kad e, santopos yra labai svarbus veiksnys, e, kalbant apie pajamas išėjusi pensiją. Ir matote čia ponę, kuri e, laisto mano e, tą diagramą ir matote, kiek e, žmonės e, turi santaupų, kurios ateina iš privačių pensijų pagal šalį. E, viršuje pirmiausia anglakalbės šalis plus Niderlandais 450 procentų pajamų išėjusių pensija ateina iš privačių pensijos fondų o pažiūrėkime į daugelį Europos šalių, jos jau yra apačioje, apačioje, Lenkija apačioje, apačioje, bet taip pat Vengrija ir Slovakijos Respublika. E, bet e, jos čia neatsispindi, nes nebetilpo į diagramą. Tačiau ateityje šis vaizdas bus labai skirtingas, kadangi mes tikimės, kad Vengrijoje maždaug trešdalis pajamų ateis iš privačių pensijų fondų, taip pat ir Lenkijoje ir Slovakijoje to dalis padidės. Kitas klausimas yra toks, kur e, žmonių pajamos investicijos yra investuojamos. Aštuntaisiais metais jūs čia matote kad yra labai stiprus ryšys tarp turto, kur, kuris yra investuotas skirtingose šalyse ir kaip tai susijęs su nuostoliais. Airijoje nuostoliai buvo labai dideli, žiūrint į investicijas pensijos fondų, bet kitur, pavyzdžiui, Čekijos Respublikoje nuostoliai yra gana nedideli, kadangi pensijų fondai pirmiausia investavo į vyriausybės obligacijas. Dabar bandau pateikti jums e, naujausius duomenys, tačiau iš tikrųjų duomenų rinkimas, kaip sakė kiti prelegentai, e, kelia susirūpinimą, kadangi yra atotrukis, atsiliekama pateikiant duomenys ir kai kurie yra jau pasenę. Iš čia matote, kad jau yra tam tikro atsigavimo, maždaug 3 procentai augimas 2009 e, pirmoje, antrojo pusėje o paskui vėliau turto rinka toliau atsigavo. Jeigu pažiūrėsime į spaudimą biudžetui ir į tai, kaip kai kurios šalis bus paveiktos, pirmiausia, tai atsiliep šalims, kur labai daug skiriama pensijoms valstybinėms lėšų iš biudžeto. Italija dabar išleidžia, skiria 14 savo pajamų, Austrija maždaug 12,5, o apačioje yra Pavyzdžiui, Airija iš naujųjų valstybių narių 3,4 procentai, Niderlandai, Danija, Junktinė karalystė maždaug 5-5,5 procentų. Taigi egzistuoja skirtingas laipsnis biudžeto spaudime ir e, fiskalinis spaudimas ateityje taps dar didesnis. Aš norėjau pakalbėti apie ilgalaikės problemas dabar pensijų sistemose. Ir krizė mūsų gražino prie trumpalaikės perspektyvos, tačiau ilgalaikės problemos niekur nedings, ypač dėl to, kad gyventojai sensta. Dabar matote, kad e, Japonija yra šalis, kurioje gyvena gyventojai seniausi, bet mes taip pat vejamės juos. Uh, keturi žmonės darbo dirbantieji dabar tenka vienam pensininkui, o tris, maždaug apie 2030 bus trys vienam pensininkui, o paskui apie 50 metus bus tik tai du dirbantieji vienam pensininkui. Ir aš bandžiau palyginti fiskalinės išlaidas per finansinę ekonominę krizę su fiskalinėmis išlaidomis dėl gyventojų senėjimo. Bet man nebereikėjo visko skaičiuoti, nes radau, kad TVF viską jau yra padaręs. Taigi e, fiskaliniai senėjimo kaštai yra dešimt maždaug kartų didesni negu finansinės ir ekonominės krizės kaštai. Dabar galėčiau padaryti kai kurias išvadas, kad neviršyčiau skirto kalbėjimo laiko. Taigi politinės priemonės yra išlaikyti reformas, e, įveikti praeities politinius mūšius, kad būtų patvirtintos pensijų reformos, nes kai kurios šalys lik bando atgręžti pensijų reformų eigą. E, reikia pasižiūrėti, kaip naudojamos neįgaliųjų pašalpos, e, ankstinis išeimas į pensiją, reikia vengti tų dalykų, nes devintajame dešimtmetyje buvo e, vienos tendencijos ir paskui maždaug reikėjo dviejų dešimtmečių, kad būtų galima sušvelninti pasiekmes, kurias sukėlė tos visos priemonės. Taip pat reikia galvoti, kaip e, išvengti e, rizikos pensijų sistemose ir rizikos, e, kurią patiria atskiri asmenys. Dar kitas dalykas yra pensijų diversifikavimas, e, galvojant apie tai, kad skirtingos pensijų sistemos susiduria su skirtingų tipų rizikomis. Ačiū. Žodis ponui Samek. Thank you very much. Uh, I have one advantage because... Ačiū labai. Man yra šioks toks privalumas, nes ankstesnis kalbėtojas pateikė daug informacijos, kurią aš norėjau Jums pateikti. Taigi dabar kalbėsiu apie pensijų sistemos krizės, socialiniai poveikiai, krizės poveikiai pensijų sistemoms. Šioje lentelėje matome pajamų šaltinius pagyvenusiems žmonėms. Yra didžiulis skirtumas tarp didžiųjų, e, naujųjų ir senųjų valstybių narių. Rytų Europos valstybėse įprastinė. Paprasčiausiai pensininkai išgyvena iš vieno šaltinio, tai yra valstybinės pensijos rytų Europoje. Na ir reformos, kurias minėjo kolega, tas valstybės sa... toms valstybėms leido perėti nuo valstybinių pensijų prie privačių, papildomų privačių fondų. Kodėl tos privačios, privatus fondai yra socialinė, socialinė prasme veiksmingi? Raudonai pažymėta vidutinė, vidutinis atlyginimas Čekijoje Na ir kairėje nuo vieno su pusė iki daugiau nei keturi penktadaliai čekų uždirba tiek, kad gali, na, užsidirbti visai padorės pensijas. Na ir politikai bando neperkelti lėšų į privačias sistemas, pasirinkdama tuos scenarius, kuriuos matome kitose valstybėse. Aišku, senėjimas yra numatoma, komparatyvinė rizika, finan, kaip, na, maži, geriau prognozuojama negu finansinė ir ekonominė krizė. Ir mes manom, kad lengviau išspręsti sistemos problemas. Reikalingi tam tikri parametriniai pokyčiai Čekijos pensijų sistemoje. Amžius buvo pakeistas pensinis, prailgintas iki 65 nuo 63 metų, o ta mėlyna kreivė rodo, kokį poveikį pozityviai tai turėjo finansiniam mūsų sistemos tvarumui. Finansinės krizės padariniai atsižvelgia raudonojoje kreivėje kokį poveikį tai turėjo mūsų e, pensijų sistemai prieš parametrinius jos pokyčius. Matote, pradžioje tos kreivės eina vienoje linijoje, o po to, aišku, e, finansinės krizės poveikis e, tas kreivės išskiria. Taigi, pensijų mokėjimą iš einamųjų pajamų galima užtikrinti per tam tikrą patikimą sistemą. Na ir kyla problemų pensijų fondams dėl to, kad įplaukos yra labai nevienodos. Čia taip jokingai parodytas situacija su privačiais ir, privačiais ir valstybiniais pensijų fondais. Na ir žlugus tam tikriems privatiems e, fondams e, buvo prarastos pajamos. Dar vienas įdomus Sešono pateiktas pristatymas Bratislavoje, e, kur buvo rengiama konferencija apie krizės padarinį įvairioms pensijų sistemoms. Maiklas Išonas teigia labai panašius dalykus, kaip kad ir aš noriu pasakyti. tam tikrą poveikį tai turėjo pensijų santaupoms. Tam tikri nuostoliai buvo labai ženklus, katastrofiški faktiškai tiems um, santaupų turėtojams, taupytojams. 55, 59 55-59 metų amžiaus žmonės, matome, nukentėjo lab, labiausiai. Taigi socialinis poveikis yra iš tiesų didžiulio masto, nes prarandamos lėšos, prarandama pensija ateityje. Ir ponas Išonas pateikė daug pavyzdžių. Ir tunelio gale nėra šviesos. Politinės priemonės reakcinės priemonės labai įvairios buvo įvairiose valstybėse. Airijoje buvo imamasi tam tikrų lankščių, lankstumo priemonių. E, Niderlanduose, Junktinėse Amerikos valstijose buvo la, pritaikomos tam tikros laikinos privileginės priemonės, privileginio finansavimo priemonės. Argentinoje privačios sąskaitos buvo finansuojamos. Taigi, kokios yra perspektyvos, pensijų reformos perspektyvos. Centrinė rytų Europa buvo sąlygojama stambių finansinių institucijų, Pasaulio banko, TVF. Ir buvo skiriamas finansavimas ir labai nedaug lėšų pateko į privačias sistemas, dauguma jau buvo į valstybinės sistemas nukreipta. Mūsų vertinimu geresnis sprendimas būtų papildomai finansuoti valstybinių pensijų sistemą. Prisimena dis diskusijas, kai buvo kalbama apie socialinių tikslų atnaujinimą tam, kad pensijos būtų tvarios ir socialiai palankios. Ir tas geriausias scenarius būtų stipra, stipri sistema iš einam, pensijos išeinamųjų pajamų mokamos. Na ir vidurio rytų Europoje matome, kiek kiekviena valstybė deda į privatų į sektorį. Čekijoje matote nulis privačių santaupų. Įnašai privačias santaupas bus e, galbūt įgyvendintos vėliau, dabar Slovakijos atvejis na, žmonės renkasi išeiti iš e, valstybinių pensijų sistemos. Ir dėja, tai, aišku, turi neigiamą poveikį viešiesiems finansams. Deficitas biudžeto išauga dėl tokių pokyčių. Ir sunku net numatyti, kas bus ateityje Slovakijoje su viešaisiais finansais, valstybiniais finansais, bet yra ten daug pavojų. Ir dėl to Čekijoje mes labai priešinamės uh, E, tokiems pokyčiams, kai žmonės palieka valstybinių pensijų sistemą. Na ir reikia atsižvelgti Europoje ne tik į migraciją, bet tiesiog bandyti turėti daugiau vaikų, kuo galima daugiau vaikų. Okay, very good. That was very good. thank you very much. Um... Labai ačiū, džiaugiuosi, kad galiu pakalbėti apie tam tikrus konkrečius dalykus susijusius su pensijų sistemomis e, vidurio Europos šalyse. Jau daug kas iš to, kas yra mano pasisakymė, buvo išsakyta, taigi apie tuos dalykus per nelik ilgai nekalbėsiu, o daugiau paminėsiu dalykus, kurie rūpi politikams. Tai yra tvarių sistemų sukūrimas, gyventojų senėjimas, demografiniai iššūkiai regione. Labai aišku, kad gyventojai Europoje, gyventojų e, gimstamumas mažėja. Senėjimas yra labai aiškiai išreikštas aspektas, apie tai buvo šiandien daug kalbėta. Dėl senėjimo galima pasakyti, kad daugelie šalių sistemoms e, apsaugos tai atsilieps. Po Japonijos Europa tikriausiai yra greičiausiai senėjanti. Senėjanti, gyventojai greičiausiai senėja pasaulyje. Neseniai perskaičiau labai e, pono e, Rorio Dženį asociacijos dokumentą apie E, tai, kad reikia galvoti, kaip e, leisti žmonėms toliau aktyviai gyventi, kadangi ir net ir šiais pensija kai kurių žmonių galimybės intensyviai gyventi yra labai didelės. E, prieš šimtmetį žmonės buvo 15-20 metų jaunesni Europoje, taigi demografiniai pokyčiai keičia labai greitai ir iš esmės Europą. Didėja gyventojų, bet tai susiję pirmiausia su imigracija. Atsiranda būtinybė integruoti imigrantus, bet taip pat reikia kalbėti apie kitą dalyką. Daug žmonių išvyksta išėjų, išėjų pensiją Norėčiau paminėti dabar jums Rumunijos pavyzdį, nes aš pati esu Rumunė. Priklausomybės koeficientas Europoje yra maždaug 4 e, prie 1, o 60 e, ta proporcija bus 2 prie 1. Mano šalyje dabar priklausomybės koeficientai labai e, ryškiai keičiasi ir Rumunijoje jau kelia surūpinimą duomenys, bet devintaisiais metais priklausomybės e, koeficientas buvo mažiau negu vienas dirbantis žmogus išlaikyti pensininkui, o penkisdešimtaisiais metais liks tik tai 0,4 prie vieno. Taigi padėtis iš tikrųjų yra labai dramatiška ir galite pasižiūrėti, kaip e, reikia kaip pensijų sistema patirs daug problemų, jeigu nebus jį reformuota. Taip pat uh, egzistuoja daug skirtumų tarp e, senųjų ir naujųjų valstybių narių, pensijų sistemų požiūrių ir reformų. Dėl to atsiranda daug, daug labai įtampos spaudimo valstybių biudžetams Jeigu pasižiūrėsime tik į vidurio Europos valstybės, tai pamatysime, kad daugelie jų jau veikia privatus pensijų fondai, kurie derinami su valstybinė pensijų sistema. Ir 2008 metais, kaip ir visų rezultatai, buvo neigiami. Visose EPBO buvo 23 procentai. O neįskaitant E, JAV tai buvo minus 17 procentų, vidurio Europoje vidurkiais rezultatų buvo netoks blogas, minus 13 procentų pajamos. 2009 metais, kaip matote, kad jau viskas yra žaliai pavaizduota, tai reiškia, kad teigiamos pajamos buvo pernai pensijų fondų visose šalyse. O jeigu pasižiūrėsime į grinai turtą pensijų fondų kiekvieno laikotarpio pabaigoje, tai galime pasakyti, kad 9 metais jis padidėjo. Tai buvo dėl įnašų ir e, pelno nuo investicijų. Bet ką mes matome yra e, gana pavojingas reiškinys. Yra daug neigiamų tendencijų tendencijų, nes vyriausybės, pavyzdžiui, ėmėsi neigiamų veiksmų Rumunijoje ir kitoj vidurio, kitur vidurio Europoje. Aš konkrečiai kalbėjau ankštes, ankstesnėje savo prezentacijoje apie tai. Ir taip atsitiko nepriklausomai nuo pensijų fondų veiklos. Finansavimo e, reforma buvo palydėta su įnašu, buvo nutarta mažinti įnašus, apriboti e, pensijų išmokas, taip pat investicijas e, sutrūkdėjoms pakenkė politiniai sprendimai. Jeigu pažiūrėtume į riziką, kuri išiškė per krizę, tai pamatysite, kad labiausiai susijusi rizika su pensijų sistemomis, privačiomis taip pat, bet ir apskritai pensijų sistemomis, tai buvo politinės rizikos dalykai. Tai kėlė didžiausią pavojų pensijų sistemų tvarumui vidurio Europoje. Ta rizika didesnė negu investicijų rizika, daug didesnė negu nedarbo problemos ir didesnė negu ekonominės krizės pasiekmes ir poveikis. Anksčiau kalbėjome apie rizikos diferenciaciją ir nediskriminavimą pensijų sityje, apie tai aš plačiau nekalbėsiu, tačiau manau, jog labai svarbu yra tai, kad per šį pusmetį nediskriminavimas tapo Ispanijos pirmininkavimo vienu iš prioritetų. Diferenciacija aiškiai yra labai svarbi, galvojant apie riziką Egzistuoja keletas teisės aktų, direktyvų, reglamentų ES mastu. E, gyvybės draudimas, dar čia paminėtinas, reikia atsižvelgti į kiekvieną šalį atskirai šioje srityje, jos lygmenį e, krizės poveikis bendruojams ir klientams e, turi, yra didelis. Aišku, tai yra susijęs su įnašais į pensijų fondus, bet ne tiek su uh, pajamomis, uh, jeigu pasižiūrėsime į aštuntųjų metų būklę. Aišku, daug kas prarado pinigus klientai, nežinia, ką čia kaltinti, bet man regis, kad reikėtų dar kartą pripažinti, kad dažnai vyriausybės nedėjo papildomų pastangų ar vartotojų apsaugos tarnybos ir ši pramonės sritis, kad žmonės e, daugiau geriau suvoktų, e, kas tai yra investicijos apskritai. Aišku, tai turėtų būti vienas iš ateities prioritetų. Neturime daug laiko aptarti šiai temai, nes apie ją galima kalbėti labai ilgai, bet viena iš išvadų būtų tokia, kad e, vidurio Europos pensijų fondai po krizės išgyveno gana neblogai lyginant su kitomis regiono šalimis, tačiau pavojai yra dideli ir realūs. Egzistuoja tam tikri rodikliai, kurie rodo, kad reikia privaloma vykdyti struktūrinės reformas, norint padėti senstantiems gyventojams, taip pat e, užsitikrinti tam tikrą perėjimą ir galvojant apie ilgalaikę perspektyvą. Kadangi mažės dirbančių gyventojų, taip pat labai svarbu galvoti apie ekonominį komponentą, apie augimą ir našumo didinimą. Ir ne tik ES, bet ir TVF, Pasaulio bankas ir EPBO turi remti pensijų reformas visose šalyse. Valstybinės pensijos, aišku, nėra tvarus dalykas, kadangi e, jau buvo minėtos, jau buvo minėtos priežastys, dėl ko taip yra. Už tai reikia nuoseklių reformų ir niekuomet neatsigręžti prie dalykų, kurie regione vyko prieš keletą metų. Nedarbas turėjo didelio poveikio e, Ir aišku, šalyse padėtis yra skirtinga, ne tik tai, jeigu pasižiūrėsime į tai, kaip sekėsi fondams, bet ir jeigu pažiūrėsime į kiekvieno šalies pensijų sistemą. Dar, mano nuomonė, ypatingai svarbus dalykas yra, kurį aš noriu pabrėžti dar kartą, yra vyriausybių trumpalaikis požiūris pensijų atžvilgių. Mes Visi žinome, kad pensijų reformos reikalauja didžiulių finansinių pastangų ir biudžeto suvaržymų, tačiau kiekvieno politiko vaidmuo turėtų, aišku, gal, būti galvoti apie jų rinkėjų gerbuvi. Taigi, politikai dažniausiai galvoja apie e, trumpalaikius tikslus per savo kadenciją ar ketverius, penkerius metus ir tai nėra gerai Aš nenorėčiau išsireikšti griežčiau, tačiau man regis politikų vaidmuo yra galvoti apie ilgalaikę perspektyvą ir apie visos visuomenės e, gerovę, kuri užtikrintų šaliai tam tikrą ateitį. Dar galima paminėti keletą siūlomų sprendimų. Reikia tvarių reformų kaip sakiau, ilgalaikio požiūrio, reikia galvoti apie struktūrinės reformas, žiūrėti į prisitaikymą, galvoti apie koregavimą pensinio amžiaus ir taip pat dėkti į papildomų pensijų sistemas, atitinkamai koreguojant mokesčius, apie ką buvo kalbama keletą kartų, uh, Vėlgi reikia taikyti įvairias švietimo, mokymo programas, užtikrinti bendradarbiavimą tarp politikos sprendimų prieimėjų, prižiūrėtojų ir visų, kas yra suinteresuoti šią sritimį Europos lygmenių. Galima daug ką padaryti, galima galvoti apie europinį požiūrį į pensijas ir apie tai, kaip paskatinti žmonių mobilumą. Tiek. Ir norėjau pasakyti, o dabar esu pasirengusi atsakyti į jūsų klausimus. Aš esu parengusi priedą savo pasisakymo, ten pateikta informacija apie visas Europos valstybės ir svarbiausias dalykas, kurį reikia atsiminti, kad reikia nebandyti uh, grįžti atgal ir e, keisti pensijų sistemas taip, kad būtų išspręstos tik kai kurios trumpalaikės problemos. Pirmininkas, žinau, kad ponė Pervanžberės pranešėja turėtų išeiti, todėl dabar žodis jai, o tuomet dirbsim pagal tvarką. Labai ačiū brangiams svečiams už pasisakymus mes esam tokia frakcija, kuri šiek tiek toliau negu galvojame, negu mūsų mandatas siekia. Demokratinės vyriausybės galvoja apie būsimuosius rinkimus, bet e, at, iš, įvyko krizė ir dabar labai daug kas privačioje rinkoje, sakykime, e, e, žiūri trumparegiškai. Nors e, Europa ir, ir visas pasaulis atsidūrė labai nekokioje situacijoje. Jeigu aš dabar žiūrėčiau šitą pirmąją lentelę ir šitą lentelę, aš suprantu, kad čia yra tokia neįmanoma išspręsti ryktis. Viešasis deficitas Mm, labai sunkiai leidžia paskirstyti pensijas. Ir tai, kas čia pavaizduota, pensininkams nelabai palanku. Pirmas klausimas nuo Richard Pau. Ar manote, kad pensijų fondo valdymas, spekuliatyvus valdymas, krizėje turėtų būti kažkaip tai išskirtas ir turėtų už tai būti atsakoma. Antras klausimas, kaip jau nurodė ponas Samek, galbūt reikėtų antrą ir trečią ramsti pensijų režimuose sustiprinti, tačiau tą galima padaryti tik tais viešai, e, kalbant apie e, ilgalaikės investicijas, kurios dabar yra kritiškos. Dėja, per tą trumpą laiką nebuvo man įmanoma aptarti detaliau klausimų susijusių su investijomis. investicijomis. Ir aišku, investu, nėra investuojama į pensijų fondus, tą sprendimą priimant e, labai trumpalaikių pagrindų, nes kalba eina apie ilgesnės, ilgesnio laiko perspektyvą. Na ir aišku, tie žmonės, kurie laukia, kurie yra netoli pensinio amžiaus, jiems sunku ir dirbti, ir sutaupyti daugiau. Bet tą problemą geriausia galima išspręsti permastant tai, kaip pensijų fondų investicijos yra tvarkomos. Dabar daugumoje valstybių yra taikomas toks bendras investicinės strategijos metodas, Ir žmonės artėjantys prie pensinio amžiaus, labai daug jų lėšų yra investuojama į vertinių poverių biržas ir tai nėra protinga, tą daryti nėra racionalu. Na ir viena mūsų rekomendacijų būtų štai kokia per privačias privačių fondų pensijas reikalingas automatinis mechanizmas tam, kad žmonių investicijos patektų į mažiau rizikingą turtą, ypatingai artėjant prie pensinio amžiaus. Ir E, centrinėje rytų Europoje šalys būtent ir juda šią linkme yra skirtingi fondai su skirtinga rizika. Ir automatiškai žmonės, e, žmonių lėšos yra finansuojamos į mažiau rizikingus fondus, kuo arčiau jie yra pensinio amžiaus. Ir kaip jūs teisingai pasakėte, reikia numatyti e, rizikos veiksnius privačių fondų, atveju ir ne, negalima visų pinigų sudėti į vieną fondą. Privačių fondų investicijos, aišku, yra labai, na, įvairialypės, plačios. Ir aš manau, kad dabar reikia būtent ir pamastyti apie tos rizikos veiksnius. Nemažda kiaušį. Ar kažkas iš APP e norėtų užduoti klausimą? Otmaras. es zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Für die Sozialversicherungssystem. Čia tarsi Arianos siūlas, tas e, socialinio saugumo ir pensijų sistemos yra tokia sritis, už kurią atsako valstybės narės. Dar yra pirmos, pirmo ramščio sistema, jinai išbalansuota. Uh, tas disbalansas labai neproporcingas antrojo ir trečio ramščio pensijoms. Nacionalinės sistemos, pensijų sistemos visos įsiskolinusios. Valstybinių pensijų atveju įsiskolinimai mažesni. Krizė ištiko, įvyko demografinių tam tikrų pakitimų, reikėtų ieškoti sprendimų ir pasižiūrėti, kaip galime užtikrinti didesnį saugumą pensijoms, kadangi demografinė padėtis kinta. Tai toks būtų pirmas etapas. Antras etapas būtų stiprinimas, tam tikrų dalykų stiprinimas reformoje, kad išeitumėm pagaliau iš krizės, nes krizė demografinį vystimąsi labai palėtė. Europoje vis, e, to, vis, ne visose valstybėse narėse yra trijų ramščių sistema. Jūs sakote, kad reikia privačią sistemą reformuoti, tačiau valstybėse narėse privačios sistemos yra be galo skirtingos. Taigi automatiškai to padaryti nebus galima. Antrame ramstyje visiškai skirtingai ir trečiame vis, skirtingai viskas yra organizuojama. Todėl uh, sistemos negali būti matuojamos pagal vieną kurpalių ir klausimas būtų, ką darysim, kad tos sistemos, kad tas sistemas valstybėse narėse būtų galima palyginti tarpusavyje. Galbūt galima įvesti kažkokį tai europinį matą, matavimo vienetą. Uh, Mm, tačiau ir tada valstybėms narėms turėtų tekti atsakomybė, jinai neturėtų tos atsakomybės atsisakyti. Antrom, antram ir trečiam ramsti dar kažką galime padaryti, bet pirmam tai nieko. Ką jūsų požiūriu europinėme lygmenyje galima vis tik tais čia padaryti, kad tai, ką, ko jūs prašote, e, taptų europiniu modeliu? Mano klausimas skirtas abiems prelegentams. Uh, Mes patikėme pasiūlymą dėl viso europinio pensijų reformos požiūrio, ypatingai pagal trečiąjį ramstį. Taip pat bandome peržiūrėti ir antrąjį ramstį. Aš padalinau tuos pasiūlymus jeigu domitės, galiu duoti. Ir didžiausi sunkumai, su kuriais susidurėme, yra skirtumai mokesčių sistemose. Apie tai jau buvo šiandien daug kalbama. Tačiau vis tiek, jeigu yra pakankamai politinės valios ir ponia Beres, kai pradėjome tą studiją 2007 metų pabaigoje, irgi prisidėjo prie to darbo, mes manome, kad įmanoma tą padaryti, tačiau tik kalba tik eina apie trečiąjį ramstį savanoriškos santaupos. Bet tam, aišku, reikia daug politinės valios ir reikia žiūrėti, kiek mobilumas ES padidės, kaip dirbs tos mokesčių sistemos. Na, jeigu bandysime objektyviai vertinti kliūtis, Aišku, tai yra tokios ilgesnės trukmės e, tikslas - bandyti įvertinti tas kliūtis. Nes ramšių, ramšiai yra skirtingai apibrėžiami, senose valstybėse narėse antrasis ramstis reiškia profesinį lygmenį, centrinės, centrinėje rytų Europoje. Antras ramstis yra privalomos įmokos, atskiros santaupos, kaip kad Lenkijos sistemoje, kitose valstybėse, Slovakijoje, Rumunijoje ir panašiai. Na, o trečiasis ramstis tai yra savanoriškos atskiros santaupos, individualios santaupos, viskas priklauso nuo valstybės. Kartais yra individualios e, santaupos, kartais yra išmokos iš bendrovių. O, pažiūrėjau, tokiuose valstybėse kaip Vengrija e, dabar yra bandoma atsisakyti privalomųjų įmokų sistemos. Na, o aš manau, kad tik tai trečio ramšio atveju būtų galima kažkokiu greitų rezultatų pasiekti. Antrame ramstie sistemas, sistemą suderinti, suderinti tikrai, e, matyt, e, tą pavyks padaryti tik tai mūsų vaikų kartai. Nemanau, kad dabar tą įmanoma būtų greitai padaryti. Gal būtų ir nebloga mintis, bet sunkiai įgyvendinama. Dėkoju. Norėčiau pridurti, kad yra didžiulių skirtumų pirmosiuose pensijų sistemų ramščiuose, lygnant įvairias valstybės narės. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, pen, karalytė, karalystėje 30 <laughs> procentų, Airijoje 35, Švedija 38. Jeigu lygintumėme su Austrija, Ispanija, pamatytumėme ten yra 18. Taigi jau yra daug skirtumų ir pirmajame ramstyje ir tokiose valstybėse kaip Junktinė karalystė, Airija, kur, kur pirmojo ramšio e, valstybinė, valstybinė sistema buvo nedidelė, dauguma darbo dirbančiųjų buvo apsidraudę privačiuose fonduose. Na ir viena pagrindinių kliūčių, bandant sukurti visą europinį pensijų modelį, yra tai, kad pensijos yra mokomos skirtingose valstybėse narėse, Niderlanduose, pensijų sistema, 95 procentai tų sistemų yra susijusi su išmokos tipu. O Junktinėje karalystėje, Airijoje yra jau nuo išmokų sistemos perinama prie įmokų tipo sistemos. Taigi tos sistemos yra labai skirtingos. Ir tos bendrovės, kurios e, veikia įvairiose valstybėse narėse, joms yra lengviau taikyti vienos pensijos sistemą ir Europos pensijų nuostatų konfederacija teikė kažkokius pasiūlymus tokioms e, nuostat, europinėms nuostatoms. Tačiau, kaip minėjo kolegos, problemos kyla dėl mokesčių sistemų skirtumų, dėl reguliavimo, priežiūros, mokumo taisyklių, kurios skiriasi įvairiose valstybėse. Taigi aš manau, kad e, tai yra pagrindinės kliūtis, bandant integruoti šią sritį europiniu mastu. Aš pateiksiu dar vieną kliūtį politinio pobūdžio rytų vidurio Europoje. Ir pritariu tai, tam, ką sakė kolegė, nes mūsų patirtys panašios. Kairieji ir dešinieji labai skirtingai vertina tuos dalykus. Būtent kokia turėtų būti pensijų reforma. Paprastai teigiant, dešinieji mano, kad reikia pereiti prie atskirų santaupų, savanoriškų įmokų, privačių fondų. O mums reikia, na, visko reikia ir valstybinių, ir privačių išmokų. Taigi aš manau, kad reikia tas privačias, privačius fondus padaryti pagrindinę pensijų mokėjimo sistema, sistemos dalimi. Ir visiems e, užtikrinti tvarias pensijas ES nėra lengva. Ir aišku, įvairiose valstybėse ta, ta sistema yra arba iš dalies finansuojama, arba visiškai privati. Amerikoje, Britanijoje, yra prieinama, perinama nuo išmokų prie įmokų e, sąlygo, sąlygojamos sistemos. Bet pagrindinis e, pensijų mokėtojas turi būti privatus fondai. Taigi galbūt, e, na, tai yra kažkokia galimybė pasikeisti Europoje. Labai ačiū dabar perskaistysiu sąrašą tų, kas pasirašė Olė Šmitsengigold, panas Siliu, Van Goks, panė Thompson ir aš pats. Ar jau viskas? Ponas Gongsas taip pat turi anksčiau išeiti, todėl pasisakys jis. Ačiū pirmininkė, mano klausimas skirtas visiems trims. Pirmiausia, tie numatymai pagal demografinius duomenis, aktyvių žmonių, pensininkų. Tai aš čia galvoju kaip ekonomistas. Išmokos ir įmokos priklauso nuo daugelio parametrų. Pirmiausia, nuo e, demografinių dalykų, nuo to, kaip galime, kiek vaikų gimsta. Sunku viską apskaičiuoti iki 2050 metų, bet viskas priklauso ir nuo kiekvieno aktyvo e, galimybės gaminti produktivumo. Šiandieną ekonomika nusmuko dėl krizės ir jeigu strategija iki 2020 metų Mm, pasisektų, tai tuo metu augimas 2050 e, metų perspektyvoje padidėtų 1 procentu. Ir jeigu tuos tikslus pasiektumėm, netgi 3-4 procentus augimas pasiektų per metus, Dabar dėl paskirstimo, tai viskas priklauso nuo atlyginimo e, masės, nuo kurių paimami mokesčiai. Atlyginimų masė visose OECD šalyse krito, bet tai nereiškia, kad 50 metais neatsistatys ta atlyginimo masė ir kad e, tai sudarys papildomą 1 arba 2 procentus BVP. E, E, norėčiau paklausti, ar OECD atsižvelgia į šituos parametrus, skaičiuodama tą ilgalaikį e, laikotarpį, nes man susidaro toks įspūdis, kad nelabai. Ir galiausiai, man atrodo, kad paskirstimo režimai yra geresni, geriau, geriau atsispyrę krizai negu uh, išmok, išmokų. Pinigų fondų. Ir kaip priminė Samikas, norėčiau paklausti, ar OECD arba kažkur tai kitur yra galvojama apie finansavimo išplėtimą iš, fond, iš paskirstimo kas leistų kitas sistemas finansuoti, paskirstimo sistemas. Um, um, uh, um, Labai trumpai, tik į vieną dalyką noriu sureaguoti. Mes nedarome EPBO ilgalaikių prognozių dėl išlaidų susijusių su amžiumi gyventojų yra ekonominės palikos komitetas, kuris tuo užsima ES mastu, bet mūsų prognozijas rodo, kad senėjimas turės neigiamų poveikio ekonomikos augimui per ateinančius dešimtmečius iki, tai, tarkime, 10 iki 60 metų. E, senėjimas ir kapitalo rinkos - tai yra įdomus dalykai, jeigu galime pasižiūrėti į senėjančių gyventojų poveikį investicijoms į pensijas, pensijas tai, e, tai neturėtų turėti didelių neigiamų pasiekmių būsimoms investicijoms, bet mes kaip organizacija neprisijungėme prie įvairių hipotezių, kur sakoma, kad atsiras labai daug problemų investicijų sektorių ir finansų rinkos žlugs dėl e, panašių veiksmų. Mes laikomės realistiškesnio ateities scenarijaus. man labai sudėtinga, ką ir be pridurti, esu įsitikinęs, kad e, reikia galvoti apie vakarų Europos šalių pavyzdį. Mes bandome įdėkti Čekijoje profesinių pensijų sistemas dėl ideologinių priežasčių nesiseka visko padaryti. Yra tam tikrų racionalių priežasčių, dėl ko dėjamos reformos, bet yra ir kitų priežasčių būtina mūsų nuomonės teikti žmonėms galimybės jaustis laisviau ir papildyti savo pensijas, nes valstybinė sistema e, nepakeis pakankamai gerai e, dabartinių sistemų ir labai sudėtinga yra įvertinti ir pavyzdžiui 2050 metais mes dirbsime keturias ar tris dienas, nes kažkada dirbo žmonės šešias dienas per savaitės. Gali būti, kad žmonės dirbs tris ar keturias dienas per savaitę dėl didesnio darbo našumo. Aš tikiuosi, kad bus rastas teisingas kelias ir tada reikės perskirtyti lėšas tarp aktyvių ir neaktyvių ekonomiškai gyventojų. Kitaip negu kad dabar. Ir galbūt e, bus e, mokama pensijos ne tik tai iš įmokų, bet ir iš kitų mokesčių. Labai trumpai, manau, kad į klausimą buvo atsakyta. Iš esmės, dar papildysiu atsakymą keletų minčių. Aš sakiau, kad labai svarbu vaidmenį e, suvaidins našumas dėjantis, nes dar bingo amžiaus gyventojų mažės. Todėl labai svarbu vyriausybėms, ypač e, vidurio Europos šalyse, reikėtų valstybėms, vyriausybėms investuoti į mokslinius tyrimus. Daug kur pas mus moksliniai tyrimai paprasčiausiai sužlugdyti yra. Reikia daug finansavimo iš uh, biudžeto, reikia rimtų įsipareigojimų, nes e, daug žmonių gabių išvyksta į užsienį iš tų šalių. Ir e, aišku, tai užtruks laiko, kol viskas atsistos ant kojų, bet e, tai yra vienas iš būdų, kaip padidinti darbo našumą. Bet gal vyriausybės gali pagalvoti, kaip tą padaryti, užsienio investicijas pritraukti, taikyti naujas technologijas ir panašiai. Bet aš sutinku visiškai su tuo, kad našumas turėtų būti vienas iš didžiausių prioritetų, ypač galvojant apie ateitį. Tai padės išlaikyti pensijų sistemų tvarumą ateityje. Toliau pona Thompson ir Ole Schmidt. Aš prašyčiau vienam iš prelegentų skirti klausimą, nes nebeturėsime laiko. Dėkoju visiems už pasisakymus. Šiandieną girdėjome, kaip kiti specialistai kalbėjo apie skirtumus tarp e, kartų. Jūs kalbate apie skirtumus tarp naujų ir senų valstybių narių. Ir e, buvo surinktas moterų komitete klausimas apie e, lyčių klausimus ir priemonės Europos Sąjungoje. Aš norėčiau matyti statistinių duomenų pagristų e, lytimi. Jūs kalbėjote apie įmokas į privačius pensijų fondus. Man įdomu, ar tai yra vyrai ar moteris. Mes matome, kad moterų padėtis pensijų sityje prastesnė negu darbo rinkoje. Danijoje, mano šalyje, moteris e, gauna tik tai 50 procentų vyrų pensijos dydžio, o dabar e, 50 procentų moterų yra Europos, Europoje moterų procentas, ar gyventojus daro 50 procentų. Taigi e, po 30 procentų, po 20 metų, maždaug 30 metų e, gyventojų skaičių, daugumą Europos, Europos Sąjungos gyventojų gyventojai gyvens iki 85 metų ir 90 procentų iš tų, moterų, iš tų žmonių bus moteris. Ole Schmidt. E, šiaurės šalis iš, iš esmės per pastarus metus pakeitė pensijų sistemas, nuo, perėjo nuo pensijų mokėjimo šeinamųjų pajamų prie e, privačių pensijų fondų. Uh, Jūs, e, aš pasižiūrėjau į EPBO dokumentą ir ten kalbama apie automatinės išmokų korekcijas. Aš noriu jūsų paklausti, ar jūs kritikuojate sistemą, kai, kurioje pensijos yra susijėtos su apskritai ekonomika, kai uh, algų vidurkis mažėja, ar tai yra susiję su pensijomis. EPBO e sako, kad taip nebus, bet taip jau atsitiko, aišku, e, įvyko korekcija, bet kokia būtų kita sistema? Jūs sakote, kad tokia sistema nėra gera. Kokia išėtis? Ar didesni mokesčiai, mažiau gerbuvio? Tai yra alternatyvas galimos. Taigi norėčiau, kad jūs pasakytumėte, ką galvojate. Kam jūs adresuojate klausimą? EPBO atstovui, ponui Whitehouse. Aš e, matau, EPBO kritikuoja tokias pensijų sistemas, kur yra e, numatytos korekcijos, tam tikros lengvatos ir aš esu labai nustebęs. Atsakysiu į abu klausimus. Aš iš tikrųjų dabar neturiu visų duomenų, jie yra mano kompiuterėje, bet jeigu norite, aš galėsiu jums parodyti, kaip atsispindi moterų ir vyrų pajamos. Egzistuoja e, jau projektas e, dėl moterų ir pensijų, yra parengti trys dokumentai, pasiži... kuriuose žiūrima į e, moterų pensijas, teisės į pensijas, pavyzdžiui, kurios dirba E, darbo rinkoje, kurios augina vaikus, taip pat našlių pensijos, tai yra labai svarbu, kai tu esi 85 metų našlė, pavyzdžiui, ir mes e, parengsime pranešimą dėl politikos kitų metų viduryje. Aš bijau, kad anksčiau nebaigsime to darbo, bet e, jau daug kas yra daroma ir tai yra mums labai rūpima tema dėl Švedijos. Aš e, noriu pasakyti, kad mes mechanizmų nenorėjome sukritikuoti, bet egzistuoja politiniai sunkumai Švedijoje, taip pat Vokietijoje, kur yra panaši, panašus pakoregavimai atlikti, iš, siekiant išlaikyti pensijų sistemų tvarumą. Vienas e, klausimas Švedijoje aktualus iš dalies susijęs su tuo, kaip vertinamas sistemos mokumas. Yra atsižvelgiama į rezervinio fondo rinkos turto vertę. Ir man atrodo, kad tai sudaro maždaug trešdalį būsimų įsipareigojimų. Tai yra skirtinga negu Suomijoje. Ir jeigu aš gerai žinau, kas vyko Švedijoje ir Kanadoje, kur taikomi panašus automatinio subalansavimo metodai, tai e, krizės poveikis sistemoms yra numatytas 50 metų laikotarpyje, o Švedijoje e, yra trumpalaikis požiūris labiau taikomas ir tai nėra kritika to mechanizmo. Tačiau yra sakoma, kad kai krizė pasireiškė, mechanizmas iškart nesuveikė. Aš kaip suprantu, Švedijoje yra taisyklės sumažinimą išdėstyti per laikotarpį tam tikrą ir taip įvyko Vokietijoje. Aš sakau, kad tokius dalykus paprasčiausiai reikėtų juos iš naujo pasižiūrėti. Goldon Robert Sile. Thank you, Chair. Ponas Gigot ir Robertas Zylė. Ačiū, pirmininkė norėčiau pažymėti, kad man susidarė įspūdis, kad nėra mąstoma apie patirties padarinius e, pensijų siemų sąrangai. EBPO ekspertas apie tai kalbėjo. Ir man atrodo, kad tiesiog sistemiškai mažėja monetarinės sistemos, kapitalo rinkos. Ir mes turime pasimokyti iš šios patirties. Nes tik dėl stiprių vyriausybės veiksmų to, tos katastrofos išvengėme. Taigi, ką pa, krizės patirtis mums reiškia, bandant permastyti pensijų sistemas. Jūs kalbėjote apie tam tikrus skaičius, ekspost skaičius, kurie rodo, kad fondų pelningumas išauga. Tačiau nėra atsižvelgiama į sisteminę riziką. Na ir aišku, sisteminę riziką išmatuoti nėra lengva, bet aš norėčiau, kad sistemingiau būtų pamas, mastom apie tai, kaip atkurti pensijų sistemas po to, kai finansinės sistemos visiškai na, žlugo. Ir yra įvairių rizikos e, veiksnių. Vieni taikomi vakarų, kiti rytų Europai. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas yra susijęs su nauja politinė dilema kuri pasireiškė krizės metu. Ši dilema rytų vidurio Europos vyriausybėms teko Dabar yra tokia situacija, kai investicijos į pensijų fondus skiriasi turtingosiose ir neturtingosiose valstybėse vidurio rytų Europos valstybių situacija ir situacijos blogėjimas gali turėti įtakos ir turtingesniems valstybėms. Dabar Slovakijos, Slovenijos, Čekijos pavyzdys vyriausybių sprendimai, kurie buvo susijęs su pensijų fondų finansavimu. Na, labai tikslios informacijos neturiu, bet žinau, kad buvo daug investuojama iš Skandinavijos fondų tam, kad Baltijos valstybių pensijų fondai būtų atkurti. Jie gavo paskolas eurais, ne nacionalinė valiuta. Tie fondai ir dabar investicijas reikia sumažinti antrajame ramstie tam, kad išgelbėtumėme pirmąjį, nes pirmajame ramstie pajamos sumažėjo, įplaukos sumažėjo, nes sumažėjo atlyginimai ir padaugėjo bedarbių. Tai reiškia, kad mūsų mokesčių mokėtojai turi sugražinti skolas Skandinavijos investuotojams, o investuotojams nelabai ne, ne ką reiks ką daryti, norint e, stabilizuoti situaciją, padaryti ją tvari, kaip e, apie ką kalbėjo ponas Whitehouse, tam, kad mūsų pensijų sistema atsigautų. Gal aš iš karto ponui Whitehouse'ui perduosiu šį klausimą. Pirmasis klausimas bendresnio pobūdžio apie finansinę krizę ir kokį poveikį turi finan... E, pensijų sistemai. Pensijų fondai visai neblogai susitvarkė su ne, to toksišku turtu. Buvo vertinama, kad 3 procentai pensijų fondų turto su, buvo toksiški. Taigi, pensijų fondai daugiausiai investuoja į vertybinius popierius, obligacijas, turtą nekilnojamą į turtą, aišku, praeitais metais nekilnojamųjų turtų buvo nekas, Ir pensijų fondai atsis, atsisako sisteminės finansinės rizikos, jos sugeba išvengti. Na, o kaip palūkanų normos įvairiam turtui pagal įvairias rizikos klases pradėjo elgtis labai keistai ir palūkanų normos e, smarkiai išaugo, tuomet tai turėjo iš tiesų e, nekokių padarinių išmokų sistemoms. nes tam tikros e, normos, tam tikros e, nuolaidų normos buvo pritaikytos. Taigi buvo išvengta investicijų tas finansų rinkos, tuos finansų rinkos sektorius, kurie sukėlė tą krizę ir labiausiai nuo jo nukentėjo. Gal tik viena tokia provokacija vienas skaičius yra labai svarbus pensijų sistemoms visam pasauliui. Visame pasaulyje tai yra pasaulinis augimas. Labai sunku pasiekti daugiau nei kad yra vidutinis pasaulinis augimas. Yra, tam, yra santaupų sistemos e, pensijų fonduose ir privatus asmenys į tą sistemą nepatenka, na ir reikia ieškoti geresnių sprendimų, taigi arba santaupo sistema, ar pertvarkytoje išmokų sistema ir viešosios išmokomis grindžiamos sistemos turi būti keičiamos. Na ir dėl atlyginimų skirtumų tarp vyrų ir moterų. Europos taryboje apie tai yra daug kalbama, kad pensijų teisės būtų padalintos, kas yra padaryta, pažiūrėjau, Šveicarijoje. Kasmet galima padalinti tas teisės, pensijų teisės tarp dviejų partnerių, kurie gyvena kartu. Taigi yra labai daug klausimų, labai daug nuomonių apie pensijų planus ir sistemas. Ir nėra vieno, vienos racionalios kažkokios tai sistemos ar požiūrio, kaip būtų galima tvarkyti pensijų sistemas Europoje, nes yra per daug skirtumų. Ir aš esu įsitikinęs, kad reikia numatyti minimalų europinį standartą pensijų sistemoje. To reikia, nes jeigu siekiame tam tikrų socialinių tikslų ir socialinio atitikimo, reikia pirmiausia apibriežti tą socialinę atitikti. Uh, labai trumpai, jeigu pažvelgtumėme į antrąjį ramstį, mūsų regione pamatysime, kad asignavimai labai aiškiai reguliuojami ir dauguma investicijų yra pačioje valstybėje tai turi tam tikros naudos, ypatingai krizės sąlygomis, nes vietos rinkos šiek tiek buvo toliau nuo, nuo to krizės įkarščio. Taip pat turtas yra dabar na, mažesnis, dėl to reikia tas ribas padidinti. Uh, Ir dar vienas dalykas. Europos standartas, europinis standartas pensijų sistemoje būtų naudingas dalykas. Aišku, taip padėtų užtikrintų didesnį mobilumą, kuris vis dar yra na, ribotas Europoje, bet tai aišku gali būti ir tam, tokia, tam tikra kliūtis pensijų sistemoms. Na, o kalbant apie vairius produktus, sąlygojimus įmokų ar išmokų, aš ne, nežinau, ar būtų galima pasirinkti tik vieną iš tų variantų. Aš manau, kad juos derinti būtų galbūt geriausia, norint užtikrinti geriausią socialinę apsaugą, numas, nustatant e, minimalų standartą pagal visus tris ramščius. Na ir detaliau apie tai nekalbėsiu, bet daugia ramstė sistema e, turi daug veiksnių. Pasaulio banko siūloma sistema su penkiais ramstais, ramščiais, su trimis ramščiais. Yra dar vienas variantas e, - keturių ramščių sistema, siūloma Ženevos asociacijos, taigi tų alternatyvų yra nemažai, bet vakarų Europos valstybėse tie ramšiai yra kitaip apibrėžiami, jų struktūra skiriasi, lyginant su mūsų sistemomis. Ačiū. Baigiame klausimus. Noriu padėkoti visiems dalyviams už susidomėjimą ir ypatingai dėkoju prelegentams ir per pirmas diskusijas ir per antras diskusijas pasisakiusiesiems. Taigi yra dar daug klausimų, į kuriuos reikia atsakyti, bet dabar gavome daug informacijos, ją galime atvirškinti ir tikiuosi, kad tomis idėjomis pasiremsime ir savo darbę. Ačiū. Ateitie tikiuosi apie tai kalbėsime pirmadienį, ketvirtą valandą kitas mūsų posėdis.